Prekybos strategija patvirtins šią tendenciją ir eis toliau, siekiant daugiau dialogo, konsultacijų su parlamentu, nacionaliniais parlamentais, visuomenė. Mūsų strategija yra, kad šie principai atsispindėtų praktikoje, jos reikia patvirtinti ir mes dėl to rengiame naują prekybos strategiją. Darbas dar vyksta, todėl ši proga yra puikiai išklausyti jūsų nuomonių. Mes jau konsultavomės su daugeliu iš jūsų, jūsų kolegų, kurie dalyvavo šiame procese. Mes daug mąstėme, taip pat lankėmės valstybės narėse ir išklausėme jų idėjų. Bet dabar norėčiau pasidalyti savo mintimis apie naują kontekstą ir kaip mes ketiname reaguoti. Naujoji prekybos politika, jos kontekstas yra trejopas. Prekyba turi būti variklis saugimui, darbo vietų kūrimui, ekonominių galimybių kūrimui Viena iš septynių darbo vietų Europoje priklauso nuo eksporto. Tai yra daug įgūdžių reikalaujančios darbo vietos, geriau apmokamos, mums reikia daugiau e, tokių darbo vietų, nes 90 procentų augimo Europoje bus susijęs su išorė. Prekybos sustarimai mums gali padėti taip to pasiekti. Pavyzdžiui, pasirašęs sustarimą su Pietų Koreja, mūsų eksportas į šią šalį padidėjo 35 procentais. Kas šiandien pasikeitė? Vertybės grandinės yra labiau, labiau susiję ekonomikas negu anksčiau. Tai yra antras konteksto aspektas. Šiandien prekybos srautai sudaro 32 procentų pasaulio BVP. 80 procentų Europos importo, tai yra dalis, komponentai ir žaliavos. Mes daugelį jų panaudojame, kad pagamintume produktus, kuriuos eksportuojame. Taigi užtikrinant darbo vietas, Europoje bendrovėms reikia sugebėti pervežti, e, perduoti produktus, bet taip pat ir dalis. Tūkstančiai darbo vietų priklauso nuo importo, pavyzdžiui, ir mažmeninė prekyba, transportas, logistika. Taip pat svarbu tai, kad reikia lengvai sugebėti teikti paslaugas, palengvinti žmonių, technikų, inžinierių, paslaugų teikėjų judėjimą. Čia yra didžiulis nepanaudotas potencialas, e, būtent priekybos paslaugomis srityje. Kliučių pašalinimas su šalimis už ES ribų teikiant paslaugas e, bus labai svarbu. Sienų atverimas, judėjimo, judumo plėtimas e, yra labai svarbios priemonės, išlaikant mūsų konkurencingumą. Trečias prekybos politikos aspekto, e, konteksto aspektas yra nauja politinė, nauja politinė aplinka. Kai kurie pokyčiai susiję su diskusijomis dėl transatlantinės partnerystės ir investicijų. E, tai aišku, ši strategija nėra skirta TTIP, bet mes pasimokime per tą diskusiją, ypač kai kalbame apie skaidrumą ir būtinybę aiškinti, įtraukti vis kitus asmenys, pademonstruojant, kam skirtos tos darybos. Šiandien vartotojai ne tik nori mažesnių kainų, Vartotojams rūpi produktai, kaip ją pagaminti, ar tinkamomis sąlygomis, ar žmonėms mokama tinkama alga, ar aplinka, kurie dirba gerbė žmogaus socialinės teisės. Vartotojai turi teisę žinoti, kad galėtų priimti informuotus sprendimus, o prekybos politika turi reaguoti į tokius, mm, tokį susirūpinimą. Žinome, kad vartotojai dažnai linkia mokėti daugiau už sąžiningos prekybos produktus ir turime užtikrinti, kad mūsų darbas atitiktų ES vertybės žmogaus teisės, tvari plėtra, o tai reiškia, reikia remti platesnį Europos užsienio ir vystimosi politiką. Siekiant pokyčių bus nelengva, aš lauksiu jūsų pasiūlymų kaip tai padaryti, pateiksiu keletą mūsų idėjų kol kas. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad priekybos politika būtų veiksminga pasaulinėje ekonomikoje. Tai yra, reikia nugalėti naujo tipo kliūtis, kai gyvename skaitinėme pasaulyje, o skaitinė prekyba yra globali savo esme. Atvirumas mūsų ekonomikos turi būti, atvirumas turi išlikti ir turi būti plėtojamas toliau. O viena Vienas apribojimas tai yra tik tai asmeninių duomenų apsauga. Kadangi e, elektroninės prekybos rinka sudaro dabar 12 trilijonų eurų. Veiksmingesnė politika reiškia daugiau nuveikti MVI naudai. Jie sudaro daugiau kaip 50 procentų mūsų eksporto, tik maža dalis jų eksportuoja už mūsų sienų. E, mes e, norime taikyti ambicingą požiūrį, siekiant padėti joms TTIP darybos ir kitose. Veiksmingesnė politika reiškia daugiau dėmesio prekybos sustarimų gyvendinimui. Reikia užtikrinti, kad nauda pasiektų vartotojus, bendrovės, darbuotojus, o tam mums reikia artimos partnerystės tarp, tarp, tarp komisijos ir valstybių narių, kurios kontroliuoja investicijų skatinimą. Aš tikiuosi, kad parlamentas taip pat čia galės prisidėti, ypač kai kalbam apie tvarę plėtrą. Antras tikslas yra prekybos politiką padaryti atsakingesnę Turime daugiau daryti, kad gyvendytume savo įgaliojimus visame pasaulyje. Demokratija turbūt yra pati fundamentaliausia vertybė, tačiau prekyboje kartais ją abejojame. Turime būti skaidresni, jau atvėrėme transatlantinės partnerystės darybas ir e, prekybos paslaugomis sustarimą. Įgaliojimai iš tarybos abiems šiams daryboms yra teikiami viešai Na, strategija siekia išplėsti šią praktiką, kai kalbam apie kitas darybas. Kalbant toliau, ne apie procesą mūsų taisyklės skirtos vartotojų apsaugai, darbuotojų apsaugai, sveikatai yra aukštų standartų ir tie standartai rodo, kad mes vertiname žmonių orumą ir aplinkos apsaugą. Daug žmonių nerimauja, kad mūsų politika investuota apsaugos srityje ir tarptinio reguliavimo bendradarbiavimo srityje pakerta tuos pasiekimus. Taip nėra ir komunikacija turėtų aiškiai pademonstruoti, kad reguliacinis bendradarbiavimas nėra skirtas sumažinti apsaugą. Apie investicijas, na, aš pasiūliau šios esamos sistemos reformą, skaitant tarptinio investuotojų teismo įkūrimą, įsteigimą. Šias idėjas plėtosime toliau E, valdymo integralumas yra taip pat svarbi vertybė. Šioje srityje aš daug dirbau, kai buvau komisarė vidaus reikalų srityje, pavyzdžiui, kovant su korupcija. Manau, kad e, priekybos politika gali padėti kovoti su korupcija, o ir mūsų komunikatas išdėstis, kaip galima sustiprinti viešųjų pirkimų taisyklės, skaidrumą ir taip pat numatant nuostatas kovai su korupcija priekybos sustarimuose. Toliau, tvari plėtra, aišku, yra tas sritis, kur mes ir toliau turime vadovauti, vadovantį vaidmenį vaidinti, turime pritraukti besivystančias šalis, turime suteikti naujų ekonominių galimybių skurdžiausiam šalims, kad jos užtikrintų saugias, orias darbo sąlygas, švarę aplinką. Komunikatas turėtų propaguoti atsakingą teikimo gradinę, e, tokią strategiją. Mes galime padaryti daugiau, kad e, paremtume platų prekybos judėjimą, įtraukiant NVO, piliečius, e, tvarios politikos, tvarios, tvarios vystimosi politika turi būti e, labai svarbi, skatinant ir mūsų partnerius nesilikti. Ir aišku, galime nelaukti komunikato, kad padėtume mažiausiais išimtos šalims, kurios paprašė išlygos dėl prieigos prie medikamentų. Ir jeigu mane parems kolegos komisijoje ir valstybės narėse, bei jūs, aš norėčiau pozityviai reaguoti į šį prašymą. Ir paskutinis tikslas šiai strategijai yra atnaujinti darybus e, darbo atvarkę. Pasaulyje daug daugiau dvišalių susitarimų yra sudaroma, ES turi ginti toliau daugia šalę sistemą. Dėl to, kad Daugiašališkumas yra vertybė rašyta sutartyje, bet ir dėl to taip pat, kad daugiašaliai sustarimai yra geriausia reakcija į problemas tiekimo grandinėse. Tarkybos taisyklės, taikant jas 161 šaliai, kurios yra PPO narės, lengviau taikyti negu per dvišalius e, sustarimus. Dėl to Nairobės susitikimas gruodžio mėnesį bus ypač svarbus. Vienas svarbiausių žingsnių šią kryptimį ir iššūkių bus sumažinti dvišalių sustarimų skaičių. Reikia e, dėrėtis e, atviriau dvišalės sustarimuose, kad būtų prieinama prie daugiašalių sustarimų. Pavyzdžiui, galima priimti, e, leisti kitoms šalims prisijungti prie esamų sustarimų, tame tarp ir TTIP ir e, tuos sustarimus daryti labiau darančiais tarpusavėje. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti atskiriams regionams. Azijos ramio vandenyno regionas yra toks kandidatas Kinija, ASEANO partneriai. Reikia planuoti naujus investicijų sustarimus su kitomis Azijos šalimis. Taip pat norime gilinti ryšius su Australija, Nuoja Zelandija, kuriomis turime daug bendrų vertybių. Afrika yra labai svarbi. Ekonominės partnerystės sustarimai sukurs naują dinaminį procesą ir partnerystę tarp dviejų žemynų. E, taip bus galima dar geriau gyvendinti tos sustarimus ir eiti toliau, kalbant apie, pavyzdžiui, investicijas. Reikia užbaigti ir stiprinti sustarimų tinklą Latino Amerikoje. Pradėjome dirbti tam, kad, tai, tam, kad modernizuotume sustarimą su Meksika ir Čile mūsų kaiminystėje. Mes norime sustiprinti bendradavimą, pradedant nuo darybų dėl e, visapusiško prekybos sustarimo su Maroku ir taip pat pradėti e, rūdienį darybą su Tunisu. Kad visą tai padarytume, turime bendradarbiauti, kadangi nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo mes radome gerų veiksmingų būdų dirbti kartu. Nėra visada lengva, tačiau jeigu tai darysime, pasieksime puikiausių rezultatų užtikrindami ES interesus o modernizuoti prekybos politiką, kad ji būtų veiksminga, atsakinga ir tam, kad mūsų veiksmai būtų tikslingi, mums reikia dėti daugiau pastangų, daugiau bendradarbiavimo. Todėl jūsų idėjos, jūsų siekiai, jūsų ryšiai su žmonėmis, kuriuos atstovaujate, bus labai svarbus šio proceso sėkmiai. Todėl, na, norės išklausyti jūsų minčių šiandien ir lauksiu puikaus bendradavimo ateityje. Na, o dabar esu pasirengusi atsakyti į klausimus, išklausyti jūsų komentarų. Dėkoju, komisarė. Pradėsiu pirmą klausimų raundą nuo koordinatorių, o paskui kitiems e, nariams suteiksiu žodį. EPP, ponas Kaspari. Gerbiama komisarė. Dėkoju už jūsų pristatymą ir dar kartą už tai, kad e, suteikėte galimybę šiandieną su jumis sustikti. Visų pirma, smarkiai noriu jums padėkoti, nes manau, kad e, tai, ką pamatėme per jūsų aštuonis e, mėnesius darbo kaip komisarės, tai mus labai džiugina. Mes manome, kad jūs sekate gerai pramintomis savo pirmtako bėdomis ir norite dirbti dėl daugiau Europos, dėl piliečių interesų, mes palaikysime jūsų e, veiksmus. Aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Pirmoji tema, kuri man labai svarbu, yra daugia šalis, e, daugia šalis E, dėrybos PPO. Mes turime parengti e, bendrą paketą, tačiau ta, e, atsirado sunkumų dėl to. Ir dabar dėl Kenijos. Ar yra galimybių, kad Kenijoje mes susitartume dėl kažkokio konkretaus paketo ir galbūt bent vienu žingsniu pasistumėsime į priekį? Ir jeigu taip, tai kokioje srityje? Toliau, dėl TTIP E, šią savaitę vyks dėrybos Briuselyje. Turiu klausimą, ar Amerikos atstovai e, e, žino, kad praėjusią savaitę Europos parlamente didelė dauguma dėl to buvo nuspręsta. Tai būtų labai geras signalas, jeigu amerikiečiai žinotų, kokie e, iššūkiai jų laukia. Na ir taip pat trečia dėl CETA teksto. Ar e, kada galima bus oficialiai pradėti ratifikavimo procesą? Ketvirta. Kaip manote, ar per savo kadenciją e, pasirašysite susitikimus su Kinija, Japonija, Tailandu ir Vietnamu? E, ar manote, kad yra realių galimybių su šiomis e, keturiomis valstybėmis tai padaryti per e, savo kadenciją? Na ir penkta tema, kuri man labai svarbi, tai yra mokesčiai ir muito mokesčiai. Ir Europos parlamentas komisijos pareikalavo apsispręsti dėl muitų. Na, galime vis tiek kalbėti, nes viskas girdisi. Taigi, ar manote, kad e, e, galėsite e, su, savo, su mūsų valstybėmis aptarti muitinės klausimų plėtojimą prie sienų. Žinome, kad yra skirtingos struktūros 28 valstybėse narėse muitinės departamentuose. Ir Žinome, kad e, ir tai susiję su konkurencija, kai kurie e, produktai lengviau yra įleidžiami į ES nei kiti. Kaip manote, ar e, būdama savo kadencijos laikotarpiu jūs galėsite aptarti šitos dalykus su 28 valstybėmis narėmis? Toliau, ponia Moska, socialdemokratų vardu. Untimas ir kiamo. Labai ačiū. Labai ačiū, sudėtingomis sąlygomis tenka pasisakyti. Taip, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pranešimą. Iš tikrųjų labai svarbu, labai svarbus e, Jūsų paminėtas dokumentas ir manyčiau, kad šį dokumentą e, reikėtų siekti, kad jis būtų kuo ambicingesnis nemanau, kad jis turėtų būti orientuotas specialiai tiems, kurie specialiai dirba priekybos klausimais, nes antai paskutinių savaičių įvykiai mums parodė, kad priekyba yra vienas iš tokių svarbių dalykų, tačiau svarb... priekyba yra svarbus dalykas susijęs su kitais svarbiais dalykais, kurių mums e, nepavyko iki galo išspręsti, nes mes labiau žiūrėjom patys į save. Na, o dabar komisijai pateikus šį priekybos strategijos dokumentą, mes e, padarysim tikrai nemenką žingsnį. E, įtvirtinsim ES svaresnį vaidmenį pasaulyje ir kartu galėsim tinkamiau spręsti problemas, kurios iškilo pastaros, pastarosiomis savaitės per daugiašalius, daugiašalės dėrybas. E, būtent kai kyla tokie klausimai - demokratija, priekybos rytyje ir panašiai. Tad manyčiau, taip, priekybos strategija, jos dokumentas tai savotiškas ES manifestas priekybos rytyje. Mes vėlgi turėtume siekti šito projekto gyvybingumo Priekybos politika yra vienas e, raktų, kaip būtų galima spręsti platesnės problemas. Na, o dabar dėl konkretesnių klausimų. Tai pirmiausia, labai gerai, kad jūs didelę svarbą teikiant skaidriam e, komunikavimui reikėtų tikrai neišleisti iš akių skaidrumo klausimo nes e, matom, kad vis dar nemažai nepasitikima ES institucijomis. Nepakanka mums institucijoms kalbėti, e, komunikuoti su išorės e, pasauliu. Reikėtų įtvirtinti intimesnį, glaudesnį ryšį tarp ES institucijų ir piliečių. Ir čia iš tikrųjų Europos parlamentas tikrai gali nuveikti uh, nemenka vaidmenį, prisidėdamas prie pasitikėjimo stiprinimo. Dar kitas klausimas, kurį jūs paminėjot, tai labai svarbu įtvirtinti glaudesnį e, ryšį tarp ES e, išorės priekybos ir skaitmeninės, e, skaitmeninės politikos, nes šių dviejų sričių politika glaudžiai susijus, susijusios. Du konkrečius dar klausimus turiu. Pirmiausia, norėčiau daugiau sužinoti apie priekybos su Kinė strategiją. Ir toliau kitas dalykas, kaip e, elgsimės e, e ruoždamiesi būtent šių metų pabaigoj vyksiančioms e, klimato, klimato kaitos konferencijai na, didelės e, frakcijos e, kalba ilgiau. E, tai dabar dar 14 žmonių nori pasakyti, tad kiek įmanoma trumpiau kalbėkite. EKR, er, ponas Kemper. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė, kaip žinote, aš esu pranešėjęs apie ES ir Indijos laisvosios priekybos sustarimą ir šis pranešimas bus rūpiučio pabaigoje. Uh, tačiau e, man džiugu girdėti apie tą pažangą, kurią šiandieną paminėjote. Mes e, esame, esame prieėmę delegaciją iš Indijos parlamento ir iš Loksaba. Norėtumėt iškirsti keletą uh, komentarų apie jų žemės ūkį. Ir uh, E, tvarę plėtrą bei žmogaus teises, nes e, tokia yra problema su Indijos laisvos priekybos sustarimu. E, Ta pati reiktų paminėti ir kalbant apie Australiją ir Naują Zelandiją. Pirmiausia, reiktų įspręsti politinius klausimus, po to tik spręsti ekonomikus, nes matome, kaip buvo su Graikija ir Euru ir kuo viskas baigėsi nenorėtume, kad tuo pačiu baigtųsi ir prekybos sustarimai. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarė už tai, kad pasidalinote savo mintimis apie naują priekybos politiką. E, šiomis dienomis mes turime daugybę e, galimybių pasikeisti tomis mintimis ir labai džiugu, kad jūs tiek daug e, pabrėžėte. Galbūt nesutiksiu su kolegomis dėl tų vertybių ir principų, kuriais yra paremta mūsų ES ir kurie turėtų būti atspindėti visuose užsienio reikalų politikos elementuose, tarp jų ir priekyboje. E, labai įdomu ir didelis iššūkis pamatyti, kaip ES įvykdė šitą pažadą, nes mes dirbame Europos lygmenių. Ir mums nelengva mm, žiūrėti, kaip e, tam tikrus dalykus, kurie e, yra subsidiarumo srityje. Politika, e, prekyba yra labai politizuota, tai yra aišku, matėme tai e, mūsų santykiuose su Rusija ir taip toliau. Tačiau taip pat keičiasi pasaulis dėl e, skaitmenizacijos ir atsirandančių naujų ekonomikų. Tai daro didžiulį spaudimą prekybos politikai ES kaip darybininkui ir e, tai daro spaudimą mūsų visuomenį. Taip pat minėjote, kad 90 procentų globalaus ekonominio augimo bus už ES ribų. Ir e, klausimas yra, kaip ir ar tai, ir ar tai bus paremta taisyklėmis. Mes turime rasti būdų, kaip tai padaryti. Mes turime rasti būdų, kaip išvengti e, žaidimo, iš kurio nieko nelaimėsime. Kartais e, yra užsimerkiama prieš standartus ir principus, kurie mums atrodo svarbus. Tad man labai įdomu, išgirsti iš jūsų, kaip jūsų nuomonė mes galėtume sustiprinti šitą taisy, e, sistemą, šitas taisyklės, ar mes galime įtraukti žmogaus teisų ir tvarumo straipsnius, antidempingo priemonės, rinkos, ekonomikos e, priemonės, pavyzdžiui, derantis su tokiomis šalimis kaip Kinija. kaip galima būtų sustiprinti ir vykdyti ir laikytis tų taisyklių, kuriomis mes tikimės. Kuriomis mes tikime. Jeigu pamatome žmogaus teisų pažeidimų, ką mes darome, jeigu vyksta dempingas, ar mes politizuosime sprendimą dėl to, ar taikyti priemonės ar ne ar mes esame vieningi Europoje ir kaip tai veikia. Ir man labai malonu, kad jūs pasteb... paminėjote komisijos dėmesį kitoms šalims, pavyzdžiui, ES kaiminystės šalims arba Afrikos valstybėms. Labai malonu išgirsti, kas vyksta Tunise, kokia mūsų politika Tuniso atžvilgių ir kokia politika Ukrainos atžvilgių, nes šita politizacija tikrai veikia. Rusija daro spaudimą tiek Europai, tiek Ukrainai ir e, reikalauja, kad būtų pakeistos prekybos taisyklės. Būtent tai mes norime. Kaip mes sustiprinsime taisyklės šiais labai sudėtingais ir pilnais iššūkių laikais. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš irgi norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs nuolat kalbatės su mumis TTIP klausimais, kitais priekybos klausimais, iš tikrųjų labai gera proga sutelkti dėmesį į tokius didžiuosius klausimus, kuriuos tenka spręsti. Dabar e, šiaip jau tas klausimas buvo aptarinėjamas e, vėl konkrečiom sąlygom, e, buvo finansinė krizė, ekonominė krizė, Graikijos klausimas. Tai turim suprasti, kad priekybos politika yra neatsiejama, turi dėrėti su, su, su sanglaudos politika. Tai nereiškia e, priekybos politika tiesiog prekių pasiuntimas iš vienos pasaulio vietos į kitą. Mes e, kartu galim prisidėti prie įvairių ekonomikų tvaraus vystimosi. Ta galim pasakyti apie ES ir kartu apie kitas partnerės šalis. Aš teigiamai buvau nusipirkęs Nu, nustebęs, kad jūs nepaminėjot globalios Europos. Nes tai vėlgi savotiška prieš priešą senai priekybos politikai. Ir labai gerai, kad jūs kalbėjot apie daugia šalę priekybos politiką, poreikį atsakyti į naujus išbandymus, tokius kaip e, klimato kaita, kiti aplinkosaugos klausimai, kova su skurdu ir šiuo klausimu, kartu tai ir mano klausimas jums, turiu pasakyti, praeitį, dar prieš įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo valstybės narės, sudari, tai yra valstybės narės sudarinėjo uh, dvišalius priekybos susitarimus, net ir ES lygių, tačiau nepavyko e, iš, išguiti vargo, e, kitų problemų prieš 10-15 metų. Tai klausimas daugia šaliai susitarimai, e, ar jie pasiteisins. Ir klausimas būtų toks, kaip jūs įsivaizduoja dabar ir per artimiausią laikotarpį, e, kaip jūs įsivaizduojat kad valstybės narės e, pritars jūsų pasirinktam keliui, kurį jūs, e, apie kurį šiandien pakalbėjot bendrais žodžiais. Ir kartu Ir kartu labai gerai, kad jūs raginat mus, valstybės narės, e, irgi prisidėti prie tos naujosios priekybos strategijos politikos formavimo. Europos Sąjungos tarptautinė priekybos diena tikrai buvo geras žingsnis. Ir trečias, paskutinis dalykas. Jūs paminėjot geografinius išbandymus. Gal galėtumėt patikslinti e, būtent e, tą klausimą rytų Europos šalių atžvilgių vidurio Azijos E, valstybių atžvilgių, Rusijos federacijos atžvilgių. Kaip mes galim bendradarbiauti su tomis šalimis? Būtent taip bendradarbiauti, kad priekyba galėtume prisidėti prie konfliktų sprendimo. Ir ar čia išvelgiat tam tikrą dėrėjimą ES būtent tokios nuostatos su kitom vidaus politikom? Pone komisarė, jūs paminėjot e, vėlgi nuomonių pasikeitimą su tam tikromis e, e, Europos parlamento frakcijomis, bet kita vertus mūsų, mes nieko nežinojom, mūsų frakcija nieko nežinojo apie šį naują komisijos komunikatą. Taip, dabar čia buvo kalbama apie naująją priekybos strategiją. O aš turiu pasakyti, kad dabar tikrai e, su nerimu didžiuliu žiūriu į Europos Sąjungą. Tikrai e, perspektyvos Europos Sąjungai labai niūrios. Europos Sąjunga kaip kad pasirodė, iš tikrųjų dabar grindžiama tiesiog cinizmu ir kitais dalykais. Ir kai kurios valstybės ES prisidėjo tiesiogiai, galima sakyti, prie ES dekonstrukcijos, ardymo. Tai beje, sakykime, kalbama apie Graikiją, tam tikrą reglamentavimo pagrindą, beje, tai irgi susiję su priekybos strategija, priekybos politika, bet dabar jai vėlgi primetama tai, kaip jis turi pasisakyti ir panašiai. Ir toliau vėlgi primetama e, tam tikra politika, darbo tvarkė grindžiama disciplina, taupimu, tiesiog dusinimu ūkio ir kitais dalykais. Tad aš pakartoju, aš esu tikrai šokiruotas ir, ir, ir man nepaprastai sunku ginti Europos Sąjungą, kuri dar kartą pamiršo solidarumą, pamiršo e, tam tikrą politiką ir e, vėlgi čia dabar pasiskirščius į debitorius ir kreditorius ir vadovaujasi merkantiliškomis, prekeiviškomis tam tikromis nuostatomis. Grazie, Presidente. Eh, la ringrazio, signora. Ačiū. Ačiū komisarė, kad atvykote pas mus pasikalbėti su mumis apie prekybos politikos ateitį. Ši diena yra ypatinga, kaip jūs sakėte, jūs pati, kad jūs nenorite kalbėti apie įprastus akronimus ir kad kalbėsime apie kitus dalykus, ne tik apie transatlantinę partnerystę. Na, aš tikiu priekybos svarba, kaip ir šis komitetas, nes priekyba turi po, poveikį žmonių gyvenimui. Aš netikiu protekcionizmu ir taškas. Ar ekstremalia priekybos konkurencija aš tikiu bendradarbiavimu ir skirtumų pripažinimu. ES yra pagrįsta prekyba, kuri mums padėjo nugalėti daug iššūkių. Ir praeitėje mes prekybos dėka bridome iš karo pelenų, todėl dabar jis galėtų mums padėti išbristi ir iš krizės. Tačiau turime kalbėti apie prekybą pagrįstą abipusiamis taisyklėmis, bendromis taisyklėmis, kur laikosi visi Manau, kad tai yra tikras vystimas e, ir augimo prietaisas, prie, priemonė. Jūs sakėte, reikia peržiūrėti e, PPO taisyklės, kad e, būtų premjybė teikiama daugia šaliams sustarimams, reikia pastumėti į priekį ir Dohos raundą, skatinti prekybą ekologiškomis prekėmis ir taip pat daugiau dėmesio skirti dirbti tvarumui tiek daugiašalių, tiek daugiaš, dvišalių, tiek daugiašalių pagrindų. E, kalbant apie daugiašališkumą, tai reikia pažvelgti, kokią įtaką gali TTIP susitarimas padaryti kitoms šalims, ypač turint galvoje, kad gali kitos šalis galbūt prisijungti prie šio susitarimo. Reikia svarstyti problemas, dėl ko darybos su Indija yra sustabdytos, e, turint nepamirštant ir tų ES piliečių, kurie yra Indijos sulaikyti ir kalėme. Reikia užbaigti subsidijų teikimą, didinti galimybės patekti į rinką ir skatinti gamybą pas mus. Reikia bendradarbiauti su įvairiams šalimis, o ne su jomis kariauti ir reikia nepamiršti to fakto, kad skirtumus tarp mūsų turime išnaudoti ne tam, kad būtume susiskaidę. Dar vienas dalykas, kuris ir man, ir man svarbus, tai yra pagaminta ES ženklas. Ne dėl patriotinių e, priežasčių, bet dėl to, kad visi piliečiai turėtų žinoti, ką jie valgo, ar tas maistas, kurie jie valgo, yra pagamintas remiantis tam tikrais standartais, kuriais bebūtų pagamintas. Ponas Kasparis kalbėjo apie muitus. Aš lankiausi Genuoje su vicepirmininku FISAS ir manau, kad e, labai svarbu nepamiršti muitų praktikos. Turint galvoje, kad yra skirtinga apsauga skirtingose uostose. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad prekyba atveria daug galimybių mums ir mūsų partneriams, tačiau tam, kad pasinaudotume tuo, reikia solidaus pagrindo, reikia atkreipti dėmesį į tas apsaugos nuostatas, kurios ne visada gerai suveikia. Taigi, dar nedaug mūsų laukia darbų. Ačiū. ENF frakcijos vardu ponas yra. Pone pirmininkė, kolegos, pone komisarė. Aš vėl e, dirbsiu šiame komitete ir atstovausiu prancūzijos interesus. Jūs kalbėjote apie vartotojus, kad e, e, Europos piliečiams e, e svarbu laisva prekyba Na ir ši atvira prekybos politika, e, tai aš Jums pasakysiu, ką priešai mano apie tai. Buvo dvi apklausos neseniai atliktos, kurios rodo, kad Prancūzijoje mėnesio pabaiga prasideda mėnesio pradžioje ir ta laisva prekyba mūsų vartotojams e, nėra labai svarbi. 70 procentų prancūzų prieštarauja laisvai politikai ir nori protestinės politikos. A, kita e, apklausa, kuri ne tik Prancūzijoje buvo atlikta, bet ir Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. E, e, šiemet ši apklausa padaryta įrodo, kad žmonės prieštarauja laisvos prekybos sustarimams ir nori grįžti prie ankstesnių normų. Taigi, ponia komisarė, Kaip e, pateisinti tą laisvos prekybos e, politikos e, propagavimą, kai piliečiai tam prieštarauja? Deja, Europa, laisviausia prekybos zona pasaulyje, turi mažiausią ekonomikos augimą pasaulyje. Ir tai rodo, kad ta strategija, kurią jūs suote, yra kelias į aklavietę. Taigi, ponė komisarė Ar žemės ūkio politik, e, žemės ūkis taip pat taps auka, ar mes e, e, taikysime priemonės, kurios padėtų išgyventi piliečiams. Reikia taisyklių. Jeigu neturite jų, tai aš galiu Jums pateikti porą. Pirmiausia, dėl vindarystės. Žinote, kad Komisija dirbo prie e, sodinimo teisų, nes matome, kad e, kitos priemonės buvo, turėjo blogų pasiekmių. Toliau vėl pieno kvotos. E, ankstesnė politika turėjo tiesiog iškraipančių pasiekmių, todėl grįžti, vėl grįžti prie šių klausimų. Taigi, jūs norėjote 28 e, valstybių Europos. 28 yra per daug. Dabar jūs kalbate apie sustarimus su Ukraina, Turkija, Moldavija, Jotkalnyje. Pagal tas sąlygas, kurios e, vyrauja Europos Sąjungoje. Kokie dabar yra, e, galbūt atsakysite, kokie yra iš tikrųjų Europos Sąjungos piliečių interesai šią prasme? Ach. Gerbiami kolegos, dar aštuoni žmonės nori pasakyti ir aš prašyčiau jūsų sus, apsiriboti vieną minutę. Tada mes galėtume visi tilpti į laiką. Dabar, ponas, ponia Valiza. Dėkoju. Dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso. Tai yra kaip parako statinė Europos pramoniai. Turbūt tai žinote. Užduosiu labai konkretų klausimą. Mes tikrai e, didžiuojamės žemais tarifais, esame atviri e, paslaugoms ir viešiesiems pirkimams. Europos Sąjunga yra didžiausia ir atviriausia pasaulio rinka. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į mūsų perspektyvą ir į tai, kaip konkuruoti su augančiomis rinkomis kaip Kinija, Brazilija, Indija, Rusija, Ma, man atrodo, kad mūsų importuotams ir eksportuotams yra nelengva prasiskverbti į Brazilijos ar Indijos ir taip toliau rinkas. Taigi jūsų komunikate jūs e, sakote, kad e, šią problemą pavyktų įspręsti daugiau liberalizavus rinką, e, pasirašius daugiau laisvos prekybos sustarimų su Amerika ar investiciniais susitarimus su Indija, Kinija ir panašiai. Tai atrodo kaip meduolis, tačiau koks yra, kur yra lasda? Ar jūs siūlote uh, kad mes atvertume savo viešuosius pirkimus, savo paslaugas ir taip toliau e, toms šalims, kurios e, atitinkamai to paties nesiūlo mums. Mano klausimas būtų toks, ar jūs e, savo nustatote tam tikrą laiko tarpą ir ar galvojate, kad mes užvertume, turėtume užverti savo rinkas šioms šalims. Ačiū. Aš norėčiau tik pakartoti, ką sakė kolega, kad džiugu, jog mes labai atsiveriame. Atsiprašau e, dėl balso, čia mano e, pablogėjimas po tie tip darybų, e, sargu gripu. Turiu du klausimus. Pirmiausia, priekybos politikos diena buvo labai įdomi Tai buvo atviras procesas, kuriant tokią politiką. Dalyvavo PPO generalinis direktorius, kuris labai atvirai pasakė, kad dvišalių susitarimų daugėjimas pasaulyje uh, E, matomas, jisai neskatina šių susitarimų, e, jie, ma, jis mano, kad jie trukdo PPO dėrybiniam procesui. Ką jūs apie tai galvojate ir kaip užtikrinti, kad e, daugia šališkumas toliau vyrautų? Ir kitas klausimas. Labai džiugu, kad jūs pabrėžėte Europos vertybės ir tvarę plėtrą Europos darbo atvarkėje. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pakeisti savo ne, modelį e, mes e, užuot darę spaudimą, ieškosime kitų būdų e, be gražių žodžių, mes tiesiog stengsimės įdėkti konkrečias politikos kryptis, kurios pagerins paprastų žmonių pasaulyje gyvenimą. Dėkoju. Mark, Ema, dėkoju komisarė už komentarus. Labai malonu, kad jūs išdėstėte šias vertybės ir jas labai pabrėžėte. Tikėkime, kad jos atvers rinkas ir padės atsiverti kitam e, likusiam pasauliui. Aš manau, kad mes negalime likti vakuume. Globalizacija yra realybė ir mes turime reaguoti. Mes turime uh, reaguoti į tai, kas vyksta ir būti lyderiai šioje aplinkoje. Mes turime rasti būdą, kaip supaprastinti priekybos aplinką ir tai bus paremta liberaliomis taisyklėmis, o ne tiesiog iš kažkokiamis iš viršaus nuleistomis taisyklėmis. Aš manau, kad mes e, turėtume siekti rezultatų ir nustatyti terminus, ką, kada darysime. Turėtume susėsti prie stalo ir iš tiesų sudaryti šios susitarimus. Aš tikiuosi, kad mes padarysime tai, kad e, tai pasieksime, kad mes galėsime pasiekti kryptį, pakeisti kryptį, pasirinkdami kitokią komunikacijos kalbą. Turime būti pastik, pastikinti savimi ir griežti ir atsidavę tam, ką siekiame įdėkti. Džiugu, kad jūs minėjote Australiją ir Zelandiją. Man taip pat labai būtų malonu matyti atveriamas rinkas Meksikai ir Čiliai. Tikiuosi, kad jūs turite reikiamų e, išteklių šiai, ište, e, šiai strategijai. Aš norėčiau šiek tiek daugiau išgirsti apie bendrą strategiją. Tai gali bū, vykti tik tais tada, kai bus sudaryti sustarimai. ir taip pat dėl skurto mažinimo. E, jeigu norime, kad auktų e, ekonomika ir būtų kuriamos darbo vietos, tai globaliai mes esame e, atsakingi už tai, jog daugiau atvertume, atsivertume laisvai rinkai, laisvai priekybai. Ačiū. Pone Buchna. Dėkoju komisarė už tai, kad atvykote ir dalyvaujate šią diskusijoje. Aš prisijungsiu prie anksčiau kalbėjusių. Jūs sakote, kad e, prekyba ir produktivumas auga, tačiau produktivumo augumas, augimas e, nebūtinai reiškia daugiau darbo vietų. Neoliberalioje ekonomikoje e, matome, jog yra iš anksto iškeliamos tam tikros sąlygos ir, e, pavyzdžiui, Meksikoje mes praradome milijonus darbo vietų. Mes norėtume, kad užtikrintumėte, jog to nebūtų, neatsitiktų. Taip pat, kalbant apie jūsų naują priekybos politiką, e, ji turi reikalauti ir to, kad būtų laikomas žmogaus teisų ir kad būtų užtikrinta demokratija. Mes turime paimti vieną pavyzdį iš daugelio, pavyzdžiui, vakarų Sahara. E, prekybos rytėje čia reiktų dar daug ką pasiekti, žmogaus teisų ir demokratijos rytėje iš tiesų taip pat. Čia reikia daug bendradarbiauti tarpusavėje. Ir e, tais laikais, kai mes darėmės dėl TT, TTIP demokratija daugelį, daugelį sričių tiesiog yra labai smarkiai sumažėjusi, tai yra didžiulis nuostolis. Dos temas. Eh, me alegrado mucho saber que... Turiu du klausimus paminėti. Pirmiausia, man labai malonu girdėti, kad e, vyks toliau dėrybos su Tunisu ir norėčiau daugiau sužinoti apie tai, nes e, nepamirškim, Tunisas yra viena nedaugelio viduržėmio jūros, pietinės viduržėmio jūros valstybių, kurioje klesti demokratija. Tad galbūt būtų galima numatyti savotišką maršalo planą šiai šaliai, kuri yra tikrai sunkioj padėtyje. Mes turėtume e, stengtis, kad Tunisą gražintume į tokias geras sąlygas. Kitas klausimas, kurį noriu paminėti. Man buvo labai malonu, kad jūs minėjot be visą kitą žmogaus teisės, kurios, kurių klausimas atsispindės įvairiuose susitarimuose. Tačiau vėlgi, kaip elgsimės tokių valstybių kaip Kinija atžvilgių, kur dažnai nesilaikoma žmogaus teisių, antai e, Kinijos veiksmai Afrikoje. E, E, ar paminėtinos kartu kitos šalis, kur vėlgi yra socialinis dempingas ir, ir kitokie neigiami reiškiniai. Tad kokias, kokios strategijos laikysitės Kinijos atžvilgių? Ačiū komisarė, ačiū už paaiškinimus. Turiu ke, ke, keturis klausimus. Taip, dabar e, parlamente e, mes dažnai dirbam keliuose komitetuose. Buvo paminėta žodis globalizacija. Taip, priekyba gali prie, tikrai teigiamai veikti ūkio augimą, vystimasi ir, aišku, reikia prisiderinti, reikia geresnio reglamentavimo, kitų dalykų. Bet kita vertus, klausimas štai toks, ar mes kaip europiečiai pasirengę Mm, pasirengę e, TTIP sutartį susidaryti, ar mūsų pramonės politika, mūsų vidaus e, rinka pasiruošusi būtent sudaryti tokią, e, tokį susitarimą, nes juk nereikia apsiriboti vien siaurąją prasme priekybą, reikėtų pamastyti apie investicijas ir į kitas sritis. Tad būtų galima tikrai pamastyti, kaip būtų galima derinti priekybą ir kitų sričių politiką tam, kad mes būtume geriau pasirengę, būtume stipresnėdami iš tas, tam susitarimui. Antras klausimas. Čia jūs neminėjot tam tikrų įvairių sričių politikų antai vystimosi ir e, priekybos politikos vidaus dėrėjimo, e, nes e, dabar e, iš tikrųjų. E, iš tikrųjų, čia dabar iš tų paskutinių dėrybų matyti, kad e, bus vystimosi politika savotiškai bus pakirsta. Trečias dalykas - dabar konfliktų klausimas. Tai turiu galvoje asociacijos susitarimą su Izraeliu, jūs nepaminėjot manyčiau, priekyba galėtų mums padėti mm, tiesiog vystyti dvišalius santykius, bet kartu galėtų padėti ir užtikrinti taikos procesą. Bet ar galit pasakyti, kad vėlgi dabar Izraelis e, taip nusiteikęs? Toliau kitas klausimas. Jūs paminėjot dar vieną vertybę kurią ginat. Ar e, klausimas toks, ar europiečiai iš tikrųjų gali uh, E, gali apsaugoti šiaip jau tam tikrą mm, gamybą, tam tikrų produktų, kurie suvartojami viduje. Aš čia turiu galvoje tiek vartotojų sveikatą ir panašiai. Ir konkretus klausimas, ką Jūs manot apie produktų atsekamumą? Uh, ačiū, komisarė, ačiū už informaciją, už intensyvų dialogą su mūsų komitetu, žinoma Aš turiu tik tai vieną minutę, daug apie tai negaliu kalbėsi, kalbėti. Naujas tarptautinės prekybos pasaulis yra susijęs su darybomis ir dialogu, reikia ir dialogo ES, ne tik darybų su partnerėmis. Ir aš manau, kad jūs esate teisi, kad nauja prekybos strategija turi teikti priemonės propaguoti mūsų vertybės, turi būti skaidri, atvira, Tačiau galbūt pasirodysiu trivialus, tačiau aš manau, kad e, ji turi būti skirta ir prekybai. Ir turime e, kalbėti apie Europos ekonomikos interesų skatinimą ir programavimą ir įvairių pramonės šakų ir MVI interesų apsaugą. Ir nors aš pritariu jūsų ketinimui supaprastinti višalės sutartys, tačiau čia taip pat ir investicijų sutartys svarbios ir pamatysime, kas bus su ta, e, dvišalėmis investicijų sutartimis tarp Europos Sąjungos varstybių. Na ir paskutinis dalykas dėl sprendimo dėl Taivano ir galbūt perėjimo nuo dialogo prie darybų su Taivanu. Ačiū. Gracias, presidente, gracias, komisija. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisarė už jos pasisakymą. Ačiū už lankymas į mūsų komiteto posėdžius. Manau, kad ES e, prekybos politikos ateitis yra susijusi su tuo, ar visos institucijos sugebės tikinti piliečius, kad e, pagerins jų gyvenimo kokybę, remiantis tarimai su šalimis partnerėmis. Todėl ši nauja strategija turi aiškiai kalbėti apie tai. Aš sutinku, kad skaidrumas yra labai svarbus, tačiau tai turi eiti ranka rankon su Exander Expost poveikio vertinimu, kad žinotume, koks yra prekybos politikos poveikis ir rezultatas, kad galėtume tą politiką gerinti. Žinoma, kad prekybos politika turi įtraukti tuos, kurie gauna naudos iš tos politikos. E, TTIP darybo atveju mes daug ko išmokome, kokios praeitie klaidos buvo padarytos, kokios reikia politikos. Aš sutinku su jumis, kad e, prekybos politika padeda gerinti užimtumą, tačiau jį turi daryti ir su kitomis politikomis, kad paspartintų ekonomikos augimą ir užimtumą, pavyzdžiui, pramonės politika nebūtų prasmės e, sunkinti įmonėms galimybę patekti kitas rinkas ir konkuruoti. Mums reikia politikos, kuri stiprina aplinkos, žmogaus teisų, kitus standartus. Todėl reikia tokių poveikio vertinimų. Aš norėčiau žinoti, kaip bus koordinuojama prekybos politika su kitomis politikomis ir kaip, e, ką daryti su tai E, tvarumo skyriumi. Ačiū, aš nežinau, kaip mes po šio savaitgalio plėtosime prekybos politiką, tačiau norėčiau užduoti konstruktyvų klausimą dėl daugiašališkumo. Jūs sakėte, kad tai yra labai svarbu. Kokiu konkrečiu žingsniu imsitės, kad atgavintumėte tą daugiašališkumą? Na, turint galvoje visas e, sutartis, dėl kurių deramės daugia šalių, dvišalių pagrindų, mes e, pamirštame žodį, kuris buvo minimas šį savaitgalį, būtent pasitikėjimas. Ką padarysite konkrečiai, kad prodasmėte Europos Sąjungos paramą daugia šališkumui? Ačiū ir pagaliau ponas Mato. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Trumpai norėčiau bandyti Prancūziją, Portugaliją ir labiausiai nutolusius regionus, kaip jie pripažįstami sutartise. Keletą kartų jau komisijos prašėme pateikti poveikį vertinimą, kaip dvišaliai sustarimai veikia tos labiausiai nutolusius regionus. Ir iki šiol negirdėjome nieko panašaus apie, nieko apie e, tokius vertinimus, norime žinoti, kas mūsų laukia ateityje ir jeigu poveikio vertinimas parodytų, kad poveikis yra vertinimas neigiamas, ar komisija parengs pasiūlymus tuo pagrindu. Ačiū dabar. Kansarė, dabar turite galimybę atsakyti visus klausimus. Labai ačiū. Kodėl aš čia šiandieną esu? prieš e, parengiant galutinę ataskaitą, tai e, yra tam, kad išklausytume jūsų nuomonę. Be abejo, mes neturime visų atsakymų. Komisijos komunikato e, tikslas yra parodyti, kaip galima pagerinti mūsų ekonomiką, žmonių gyvenimą, darbo vietų kūrimą ir investicijas. Tačiau taip pat, kad tai veiktų kaip e, priemonė e, skatinti vertybėms ir politikai. Ir tai padaryti nuosekliai ir strategiškai. Būtent to nori komisija. Mes dirbame grupėmis ir mažomis grupelėmis tam, kad užtikrintume, jog plėtra, priekyba, užsienio politika dirbtų nusekliau, kad mes užtikrintume, jog išvengtume, galbūt neišvengt, nepavyks išvengti visų spragų, tačiau bent jau e, jas sumažintume. Ir mes taip pat turime užtikrinti, jog būtų e, visur laikomasi gerbiamos žmogaus teisės. E, mes turime įsiaiškinti, kaip mes galime sustiprinti savo vaidmenį šioje srityje dėl daugia šališkumo. Uh, E, manau, kad jis būtinas, labai svarbus. Pone Keller iškėlė šitą klausimą, ką mes tengiamės padaryti. E, šiuo metu mes e, stengiamės pasibaigti, pabaigti tą dvišalį raundą ir jeigu nepavyks, tai ne dėl ES kaltės. Mes stengiamės sukurti tokią darbo tvarkę, sutarti dėl tokios darbo tvarkės, kuri šiek tiek būtų supaprastinta ir šiek tiek kitokias turėtų ambicijas, kurios nepavyko, um, kurių nepavyko įgyvendinti prieš 15 metų. Jeigu mums nepavyks to padaryti Nairobėje, tai bus labai skausminga. Mes darome visą, ką galime, kad išvengtume tai. Ką mes dar galime padaryti? Mes tengiamės uh, daugia šalius susitarimus įtraukti į PPO dėrybas, pavyzdžiui, e, ekologiškų prekių ar e, kitų prekių susitarimus. Labai artimai dirbsime su pono Zavedo ir kitais e, sąjungininkais, kad susitartume ir dėl to, kas bus daroma ir po Doho susitarimo, kam galima būtų panaudoti PPO struktūras. Tie visi dvišaliai sustarimai pasaulyje buvo sudaromi dėl to, kad PPO nesugebėjo užtikrinti, e, jog bus, e, kad viskas vyks taip, kaip e, norėjome. Dėl TTIP be abejo, amerikiečiai labai stebi Europos parlamento darbą ir jie stebėjo, kaip vyko balsavimas ir be abejo išanalizavo jūsų rezoliuciją su visais kableliais ir taškais. Ir mes žinome, jog šiandieną prasidės dėrybos ir galbūt apie tai bus kalbama, tačiau svarbu e, yra tai, kad e, kai mes po e, po, po vasaros atostogų sustiksime, mes toliau stengsimės šios klausimų, šių klausimų nagrinėjimą spręsti. Ir tikiuosi, kad po vasaros šitas pasiūlymas bus išverstas ir kad e, taryboje ir parlamente jau jį turėsite šitą sustarimą kitų metų pradžioje. Minėjote sustarimus su Kinėje ir Indija ir investicijų sustarimus. Mes e, dar dirbame ties jais. E, Vietnam, dėl Vietnamo dėrybos netrukus baigsis. Aš negaliu pasakyti, kada tiksliai, tačiau jau labai greitai. Dėl Japonijos taip pat vyko viršūnių sustikimas prieš mėnesį Tokijoje ir mes sustarėme su, daug, su įvairiais ministrais ir premjerais paspartinti dėrybas ir pasistumėti į priekį kiek įmanoma daugiau metų, iki metų pabaigos. Kai kas iš jūsų iškeltė Taivano klausimą. Mes apie tai pakalbėsime komunikate. Aš žinau, kad Europos parlamentas e, labai stiprią nuomonę šio klausimu turi. Pasižiūrėsime, ką galėtume padaryti, kad pasistumėtume prieki su taip, santykiuose su Taivanu taip pat. Dėl muitinės Žinote, kad mm, yra mūtinės taisyklės numatytos dėl ES kompetencijos ir su valstybėmis narėmis mes dirbame e, rengdami geriausią praktiką, tai yra labai svarbu, jie turi gyvendinti priekybos politiką. Mes turime susikoncentruoti ties tuo, kaip tai padaryti sklandesnių dokumentų ir komunikate ir apskaitai bendradarbiavime. Ir taip pat turime sustiprinti muitos, muitinės bendradarbiavimą ir taip pat prekybos supaprastinimo sustarimas su Baliu yra geras pavyzdys, kaip galima bendradarbiauti kartu dėl daugia šalių sustarimų. Tai taip pat, ponė, jūs kalbėjote apie prieinamumą ir skaidrumą. Viso to tikslas, aišku, yra užtikrinti, jog šita strategija būtų platesnė e, nei e, labiausiai atsidavusi priekyba. Netgi jeigu tai nebus bestselleris, žmonės galės perskaityti šitą dokumentą ir susidaryti vaizdą apie tai, kas yra nuveikta. Manau, kad labai svarbu, jog mes e, užtikrintume maksimalų skaidrumą ir paaiškintume priekybos taisyklės ekonomikai ir globalizacijos kontekste dėl ekologiškų prekių ir uh, klimato kaitos dėrybų, e, ekologiškos prekės gali prie to prisidėti ir mes tikimės, kad mes galėsime sudaryti bent jau pirmą susitarimą dėl sąrašo, kuris bus parengtas iki gruodžio ir galėsime tai aptarti ir Paryžiaus procese. Tam tikras skaičius e, prie, prekių e, bus neapmokestinamos muitais tam, ir taip pat paslaugos, tos, kurios yra naudingos siekiant pakeisti klimatą. Dėl Indijos dabar. Pirmininkas minėjo, kad vyko sustikimas e, su ministru Paryžėje prieš e, mėnesį ir sutarėme, kad rūpiučio mėnesį mūsų pagrindiniai dėrybininkai susitiks ir atsižvelgs į, pasižiūrės, kokia yra dabartinė situacija ir paieškos galimų e, tolesnių darbo metodų. Uh, Aš tikiuosi, kad e, mums pavyks bent jau konstruktyviai padiskutuoti ir pasižiūrėsime, kokia e, viso to perspektyva. Ir malonu bus ir su jumis, ir su visų komitetu e, susitikti dar kartą ir papasakoti jums apie šito posėdžio rezultatą. Dėl Australijos ir Naujosios Zelandijos aš daug kontaktavau su šių šalių atstovais, norint įsiaiškinti, kokia yra mūsų dabartinė situacija. Ir aišku, politiškai yra logiška Uh, užmėgsti susitikimus, santykius su jais, tačiau iš abiejų pusių mums reikalingos vienodos ambicijos. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks uh, spalio komunikate nurodyti pasiūlymą dėl jų. Pone Šakė, kaip mes galime užtikrinti daugiau vertybių, uh, tai reikalauja viso seminaro, tačiau viso komunikato tikslas yra strategiškai, privesti mus strategiškai mąstyti. Be abejo, Pone Campbell sakė, kad priekyba yra labai e, svarbi ekonominė priemonė, be abejo to nepakeisime, tačiau kaip mes galime užtikrinti, kad dirbsime kartu e, užsienio politikos e, srityje ar plėtros politikoje, kad dirbtume sklandžiau ir nusekliau ir paspartintume e, savo mūsų vystimasi tą linkme, kurie atitinka mūsų vertybės. Šis parlamentas pasirinko e, paskatinti priekybos e, padidinti priekybos komitetą. Daugelie šalių prie, priekybos klausimus sprendžia tik tais keli žmonės, e, einantis į kitų komitetų sudėtis. Aš manau, kad nacionaliniai parlamentai turi turėti tokį komitetą, nes priekybos politika yra vienas iš esminių e, visuomenės debatų temų, viena iš esminių visuomenės diskusijų temų. Ir manau, kad mes e, parlamentarai turime labiau būti matomi. Dėl Ukrainos. Mes tik baigėme techninį posėdį su Ukrainos ir Rusijos atstovais dėl konkrečių klausimų, kurie buvo problematiški CDFTA. Ir mes išanalizavome e, rezultatus ir vyko politinis posėdis su ponu Lukaevu ir Kimblev. Tai yra vyks tos posėdis e, rugsėjo pradžioje, dar laukiame, kada bus patvirtintos datos. Pone e, Šolcu, jūs klausėte, ar nariams tai priimtina. Pas mus vyko du vadovų du ministrų posėdžiai ir mes aptarėme šios dalykus su valstybėmis narėmis. Visi galėjo pateikti savo indėlį. Ir mes stengiamės įsiklausyti ir mes tikimės, kad valstybėms narėms tai bus primtina ir tai bus gerai atspindėta galtinėme komunikate. Dėl geografinio padengimo mes negalime vykti kiekvieną pasaulio šalį, nes viskas keičiasi. E, todėl bus paminėtos tik tais kelios valstybės e, ir taip pat Ištekliai yra svarbus klausimas, tačiau be abejo e, su kitomis šalimis ar regionais taip pat galima imtis iniciatyvų. Pone Žadu, taip, aš klausiausi, kaip jūs pesimistiškai nusiteikęs, depresyviai <laughs> nusiteikęs, turėdamas diskusijas Graikijos klausimų, tačiau Iš tikrųjų, čia reikėtų paminėti demokratiją, vertybės ir kita vertus tai, kaip svarbu užtikrinti mūsų įvairių sričių politikos vidinį dėrėjimą. Tad manytume kartu mes iš tikrųjų galėtume tai padaryti. Aš kalbėjausi ir su jumis, su jūsų kolegomis, jūs esat pateikę nemažai minčių ir mes į tai atsižvelgsim mm, tiesiog pateikdami e, komunikato galutinę versiją. Pone Bigin, atrodo atsakiau jau tam tikrus su daugia šaliais ryšiai susijusius klausimus kaip mes galim užtikrinti tą nuostatą e, PPO, kartu e, eidami į balį, balio dėrybas ir tikėdamiesi sėkmingo sustikimo mm, Nairobije. Dabar e, jūsų paminėtos taisyklės, tai iš tikrųjų mes turėsim spręsti tą klausimą be visą kitą ir PPO. Ir todėl tikrai uh, galėtume vėlgi gražinti tuos klausimus į daugia šalius susitarimus. Pone Fernum, manyčiau, kad e, atviros rinkos ir priekybos politika yra gera ne vien tik tai ES, bet ir vis, viso pasaulio valstybėms. Klausimas susijęs su žemės ūkio produktais, e, pieno, pieno kvotomis ir vinininkystės sektorius, tai iš tikrųjų ir tie sektoriai e, gaus naudos iš priekybos susitarimų e, kartu santykiai su Japonija, ta, tai rodo. Jūs beje paminėjot, ką rodo visuomenės apklausos Prancūzijoje, tačiau kitos apklausos rodo, kad tokiai priekybos politikai pritarė ar susitarimams pritarė uh, E, nemažai kitų valstybių narių, nes vėlgi 28 valstybių narių vadovai komisijai suteikė įgaliojimus dėrėtis ir todėl aš pakartoju, kad būtent e, tas susitarimas išeis į naudą visiems. Toliau Kinijos klausimas. Iš tikrųjų klausimas labai sudėtingas, mes e, gilinamės į jį viduje komisijoje jeigu dabar Kinija nepateks į sąrašą valstybių, tai nebus vien komisijos pasiūlymas, parlamentas irgi tars žodį, bet kol kas mes viduje komisijoje tą klausimą aptarinėjom, žinau, kad jūs tą darot ir čia. Pone Ketendalin, atrodo, atsakiau e, į klausimus susijusius su PPO, bet mes iš tikrųjų stengiamės koordinuoti priekybos, vystimosi klausimus, e, kad užtikrintume nuoseklumą. Ypač turiu galvoje besivystančias šalis, tai kartu dirbu glaudžiai su komisijos nariu Mimica. Ir jūsų raginimas, kad prie to prisidėtų daugiau komisijos narių, yra puikus Kai kas jūsų minėjo Tunisą. Šią savaitę vyks diskusijos tarp daugelio komisijos narių apie tai, kaip būtų galima padėti, paremti Tunisą, e, vystant priekybą, studentų mainus. Aišku, ne tai, kad čia mes gal viską e, įvykdysim šimtų procentų, bet bent jau stengiamės dirbti šitą linkmę. Toliau, atviros rinkos atrodo atsakiau į panos Clarkin klausimą. Šiandien aš negaliu pateikti galutinių datų, tačiau mes dirbam šiais klausimais, spaudžiam. Taip, komunikate irgi datų nėra, nes e, mes siekiam gero susitarimo, o ne susitarimo bet kokią kainą. Tai sustarimas su Japonija, Vietnamas. Tai labai svarbu numatyti, pasiekti tokius sustarimus, kuriems, būtų, kuriems pritartų. Tai datas nustatyti sunku dabar e, užtikrinti, kad priekybos sustarimai suteiktų naudą Tai labai svarbu ir todėl komunikate kalbama apie tai, kad reikėtų glaudžiau dirbti su valstybėmis narėmis, siekiant užtikrinti susitarimų įgyvendinimą. Dirbsim kartu su mažosiomis vidutinėmis įmonėmis, kad šios irgi turės vykdyti priekybos susitarimus ir kartu jūs paminėjot kitas taisyklės antai PPO, taisyklės, kitas priemonės, kuriomis galim pasinaudoti spausdami savo partnerius, kad, e, ir, kad pasiektume rezultatų. Atrodo, ponė pirmininkė, būsiu atsakiusi į visus klausimus. E, atsakiau į tysą, e, su tysą susijusius klausimus, Taivanas, Tunisas, poniai Keller, dėl to, ką konkrečiai darysit, e, skatindama daugia šalius santykius, atrodo, į tą atsakiau. Tad tiek, ponė pirmininkė, labai ačiū už puikias mintis, ačiū už gerus pasisakymus ir jums leidus pirmininkė noriu palinkėti jums ir jūsų nariams tikrai geros vasaros. Tik aišku, e, taip, jeigu ne, ne, ne šią vasarą, tai bent jau per ateinančius metus, kad pasidžiaugtumėt vasarą. Pirmininkas, labai ačiū, labai ačiū visiems. Ir taip, manyčiau, visiems reikia vasaros atostogų ir jums reikia, tad kuo geriausių atostogų ir mes toliau palaikysim ryšius, kuo geriausios sėkmės jums ir kitas mūsų susitikimas jau po vasaros atostogų. Yeah. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 5. Periname prie kito darbo tvarkės klausimo, penkto, tai yra um, Ekvadoro prisijungimas prie um, prekybos susitarimo su Ekvadoru ir Peru, um, kuris buvo sudarytas e, praėjusiu metu Liepos mėnesį. Ir E, dabar mūsų e, nuolatinis pranešėjas parengė, parengė rezoliuciją, aš norėčiau suteikti jam žodį. Dėkoju pirmininkė. Kokia yra mūsų e, situacija? E, ES turi dvišalį susitarimą su Peru, visi tai žinome. Ir E, Europos parlamentas e, negalėjo labai tvirtai pritarti šitam sustarimui, nes e, dėl to, dėl to, kad ten yra bloga socialinė situacija ir žmogaus teisų situacija prasta ir reikia geriau pasitemti aplinkos saugos srityje. Ir Ekvadoras ne, nepasiekė šitų E, tikslų. Dabar e, Ekvadoro prisijungimas yra tikrai gera proga patikrinti, ar Ekvadoras laikosi šitų reikalavimų tiek ekonominių, tiek socialinių atžvilgių. E, dabar komisija yra pateikusi Um, sustarimą su Kolumbija ir uh, Peru, mes laukime, kokie bus rezultatai. Kokie yra tikslai? Uh, mes turime pagalvoti, uh, kokie yra vyriausybės tikslai. Mes žinome, kad Kolumbijos ir Peru susitarimas sutarimas su e, Kolumbija ir Peru yra labai didelis e, spaudimas Ekvadorui. Ir e, ta numatyta tie numatyti, ta numatyta revoliucija pačio, paties proceso ne uh, užvilkins, ne, nesutrukdys, tačiau Europos parlamentas ir Europos komisija, taip pat valstybės narės turi parodyti, kokie yra mūsų dėrybiniai, uh, e, e, kokie yra mūsų veiksmai, uh, Ir todėl rezoliucijoje reikalaujama iš komisijos imtis labai greitų veiksmų ir atlikti analizę, kokią įtaką turės šitas sustarimas. Ekvadoro vyriausybė pareikalavo, kad esant tokiai galimybei įvertinti Kolumbijos ir Peru patirtį ir kartu pamastyti, kaip dabartiniai kokią įtaką ta politika turėjo jų visuomenėje. Ir e, remiantis tuo, rezoliucijoje taip pat yra nurodytas e, TDO pasiūlymas. Tikslus e, įvertinimas to susitarimo, prie kurio nori prisijungti Ekvadoras, taip pat reiškia, kad žemės ūkio produkcija gali būti eksportuojama į Kolumbiją ir Peru. Ir taip pat E, turi būti sustiprintas sustarimas su jungtinėmis valstijomis. E, taip pat e, reikia atsižvelgti į ten veikiančias kasyklas, nes manome, kad šitas sustarimas gali iš tikrųjų turėti neigiamą įtaką ir aplinkosaugai, ir, aplink, ir ten gyvenant, gyventiems gyventojams. Mes turime veikti iš anksto ir būtų labai džiugu, jeigu Ekvadoro vyriausybė su savo didžiulę patirtimi ir e, pastarųjų metų e, veiksmais e, pagalvotų apie šį susitarimą, kuriam pritartų ES, o tam reikia debatų visose šalyse ir tikiuosi, kad šitie disku, debatai įvyks. Aš manau, kad visi, e, kas veik, e, visi dėrybiniai partneriai e, sveikina aplinkosaugos priemonės numatytas tame susitarime, taip pat ekonominės ir kitas. Todėl mes norime smarkiai prisidėti prie šito susitarimo ir mes palaikome Ekvadoro iniciatyvą jungtinių tautų kontekste kuriais e, jie siekia pagerinti e, veikiančių e, koncernų praktiką. Per, per praėjusią kadenciją Europos parlamentas priminė apie, ben, priminė apie tai, kokį didelį vaidmenį Europos parlamentas atliko ankstesnėme projekte ir TTIP projekte. E, mes matome, kaip tokios paprastos idėjos galėtų būti pritaikytos tam, kad būtų pagerinta aplinka ir žmonių interesai. G15 buvo, imta, e, buvo nuspręsta dėl konkrečių veiksmų ir priekybos komisaras turėtų e, pakalbėti apie ateities strategiją šioje srityje. Šita rezoliucija labai aiškiai sako, kad Europa turėtų padaryti daug ką, kad mūsų tautos e, situacija gerokai pagerėtų. Ir aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti mm, Ekvadoro vyriausybei ir prekybos ministrams ir mūsų komisijai už giles diskusijas apie esamą situaciją. Ir e, visą tai, kas buvo padaryta, e, kiek tai buvo susijęs su šito sustarimu su Ekvadoru. Taip pat noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams, ypač e, e, Kolumbijos ir Perų klausimais e, atsakingam bendra pranešėjui. Dėkoju. Ačiū, ponė Vizas. Muchas gracias, eh, prezidente. Labai ačiū, pirmininkė. praėjusią Liepą darybos tarp Ekvadoro ir Europos Sąjungos buvo sėkmingos. Dar 2009 metais Ekvadoras buvo nutraukęs darybas, tačiau šiandien mes džiaugiamės, kad jie prisijungia prie sustarimo. Tai yra puikiai žinia abiem pusėms. Ir šiandien kalbame apie rezoliucijos pasiūlymą Europos parlamento dėl Ekvadoro prisijungimo prie prekybos e, susitarimo. Tai, taigi turime susitarimą, apsaugos sąlygas ir visą tai užbaigs Ekvadoro prisijungimo prie susitarimo procesą. Todėl aš noriu padėkoti ponu Šolcui už visą jo nudirbtą darbą ir už rezoliucijos projektą. Tačiau turiu keletą komentarų. Visų pirma, neturime pamiršti to fakto, kad rezoliucija yra apie tai, kad Ekvadoras prisijungtų prie sustarimo, kurį ES sudarė su Kolumbija ir Peru. Taigi mes čia neanalizuojame, kaip veikia dabartinis sustarimas su Kolumbija ir Peru. Turime stebėsnos grupę, kuri tai daro. Rezoliucija e, nuo 11.22 punkto pateikiama analizė dėl situacijos Ekvadore politinė, aplinkosaugos prasme. Tačiau, e, kaip aš suprantu, ši rezoliucija turėtų būti skirta ne visiškai tam, nepriklausomai nuo to, ką mes manome apie atitinkamą aspektą. Rezoliucija turėtų daugiau būti skiriama pačiam sustarimui. Ir čia aš nematau e, ekonominių sustarimo aspektų įvertinimo Galbūt reikėtų kalbėti apie prekybos aspektus, apie potencialų naudą, kurią sustarimas gali duoti Ekvadorui ir ES. Taigi aš turiu klausimą, ponai Šolcui. Aš ne visai esu tikras, ar jūs siūlote kelio gairės Ekvadorui ar ne, galbūt ponas Šolcas galėtų čia daugiau nušviesti šį aspektą. Na ir be to, E, norėčiau pasakyti, kad aš pritariu daugeliu aspektų rezoliucijoje su dideliais pakeitimais. E, mūsų frakcija pritars rezoliucijai. Aš visiškai sutinku su e, nuomonė dėl bananų. Kaip žinote, Ekvadoras yra didžiulis bananų augintojas, jo eksporto kiekis gali būti problema ir mums. Aš sutinku, kad mums Reikia užtikrinti, kad būtų laikomas eksporto kvotų ir komisija turi pateikti mums konkrečią informaciją apie e, situacija bananų importo srityje, kaip galima greičiau, taip pat pritarėme 28 daliai. Pane Šolcai, jeigu paskaitys, gausime visas ataskaitas, protokolus ir mums jos rezimuosite, nes tai būtų didžiulis darbas. Tačiau juokus e, padėjus į šalį, tai aš e, tikiuosi su jumis toliau dirbti rengiant šią rezoliuciją. Ir mūsų frakcija visiškai pritars tam, kad Ekvadoras prisijungtų prie šios susidarimo. Dėkoju. Um, norėčiau ar aš prisijungti prie jūsų. Taip, ir iš politinės, ir iš ekonominės pusės mes turime paremti, šitam, paremti šitą prisijungimą. Ir aš manau, kad rezoliucijos pasiūlymas Helmuto Šolco iškelia tam tikrus svarbius elementus šiame, šiame procese. Ir mes turėtume viską daryti taip, kaip e, darėme su Kolumbija ir Peru. Kyla klausimas dėl įgyvendinimo. Kalbant apie Peru ir Kolumbiją, tai mes turėjome nemažai iššūkių su įgyvendinimu, arba bent jau dėl informacijos, kurią gaudavome apie įgyvendinimą. Ir taip pat žinome, e, ką e, labai svarbus ekonominis vystimas Ekvadore, o tai reiškia e, reikia stiprinti socialinius sektorius ir mažinti skurdą. Ir Ekvadoro vyriausybė berots yra numatusi apie 40 milijonų jav dolerių investuoti į socialinį sektorių. Dabar įgyvendinimo klausimas. Ir TDO konvencija 68 e, metų ir 98 metų. E, tai yra labai svarbios e, konvencijos ir svarbu pabrėžti darbuotojų kvalifikacijos klausimus. Na ir taip pat Kitas klausimas - įmonių patikrinimas, e, kurias e, tikrintų darbo inspektoriai. Kolumbijos ir Peru atveju taip pat tai buvo labai svarbus klausimas ir žinome, kad e, mes nubrėžėme tam tikrą, nu, nu, parengėme tam tikrą veiksmų planą E, pavyzdžiui, įvardėjome, kiek turės būti tų darbo inspektorių ir kaip dažnai jie lankysis įmonėse ir e, kaip e, reaguos į pažeidimus. Tai buvo tikrai rimtas iššūkis ir darbo inspekcijos klausimą mes tikrai turime paminėti. Dabar dėl 15 pastraipos. E, tai susiję su sąžininga priekyba. E, ten rašoma 15 pastraipą apie tai ir Kolumbija, ir Peru e, įsivedė šitą nuostatą ir tos produktus, žemės ūkios produktus, kuriuos turi savo rinkoje tą atitinkamų būdų realizuoja. Taigi manome, kad prisijungimo procesas galėtų būti stipresnis, jeigu mes rastume stipresnę sąsąją tarp e, tų e, šalių, kurios yra Europos sąjungoje ir E, manau, kad gerai, jog ES stiprina savo ryšius su Lotynų Amerika. Tai tiek trumpai, labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. AKR frakcija visada pozityviai išvelgia į laisvos prekybos susitarimus, mes pozityviai išvelgiame ir iš šį mes jam pritarėme, remiame ir tai, kad GSP reglamentas būtų įtrauktas, jo, jo pratesimas būtų numatytas ir būtų pataisyta spraga, kuris pusantrų metų iki laisvos prekybos sutarimo įsigaliojimo. Mes manome, kad tai padės ne tik Europai pas, pas, pas, pas, paspartinti priekybą, bet padės ir Ekvadoro ekonomikai mažinti skurdą ir diversifikuoti ekonomiką. Na, manome, kad šis sustarimas gali būti labai naudingas abiem pusėms. Padidės dvišalio prekyba ir investicijos ir taip bus svarbus ekonominio vystimos variklis, ypač Ekvadore. Kita vertus, norėčiau grįžti prie to, ką pabrėžė panas Fisas. Tai yra prisijungimas šalies prie sustarimo, kuris jau egzistuoja. Sustarimo su Kolumbija ir Peru. Ir šią prasme jis uh, užbaigė vieną konkretų geografinį regioną, kuriam būtų taikomas šis sustarimas. Ir aš nemanau, kad reikėtų kelti papildomus reikalavimus. Mes nemanome, kad ratifikavimo proceso viduryje reikėtų bandyti įtraukti naujas privalomas, bendrus naujus privalomas skyrius dėl mm, tvaraus vystimosi ar e, Ekvadoro laikymosi tam tikrų aplinkos ar darbo įstatymų. Turime bejonių, ar nebūtų kišimasis į kitos šalies vidaus reikalus e, su išankstinė sąlyga, kad jie numatytų vidaus mechanizmus dialogui su pilietinė visuomenė ir kad tai, kad tai būtų padaryta po šešių mėnesių, kai sustarimas įsigalios. Mes manome, kad reikia gerbti politinę mūsų partnerio kultūrą ir tradicijas ir nereikia jų versti iš mūsų pusės tai daryti. Apskritai mes tam pritarėme šiam, šią rezoliuciją, kaip sakiau iš pradžių, ir pritarsime rezoliucijai tokią formą, kuri uždegtų žalę šviesą viskam, dėl ko susidarėta, turbūt tiek iš mano pusės ir na, lauksime paskutinių darybų su kitais šešėliniais pranešėjais, tikiuosi, kad rasime tinkamus kompromisus. Ačiū. Labai ačiū. Liberalų vardu turėtų būti panas Tremoza jo nėra. Pana Keller, ačiū, manau, kad galiu kalbėti trumpai. Mes e, labai rėmėme Peru ir Kolumbijos susitarimą, niekas nesikeičia per daug, įtraukiant ir naują šalį. Ir mes esame pasirengę konstruktyviai dirbti rengiant rezoliuciją ir pasimokyti už klaidų ar E, ataskaitos dėl Peru ir Kolumbijos sustarimo įgyvendinimo ir mes pateiksime tam tikrų pakeitimų e, šiam pranešimui. Apskritai mes didžiąją dalimi sutarėme su pranešėju. Ačiū už projektą, mes pateiksime pakeitimą ir tikiuosi, kad rasime e, sutarimą ir su kitais kolegomis. Ačiū, Džud. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie klausimo dėl tvaraus vystimosi skyriaus ir kelio gairių. Man atrodo, kad čia yra klausimas e, nuoseklumo mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Parlamento rezoliucija dėl kelio gairių, dėl Andų bendruomenės apskritai labai svarbu, kad būtų taikomi tie patys kriterijai visoms šalimis, kurios prisijungia prie sustarimo. Ateitie čia gali būti ir Bolivija dar. Taip pat aš manau, kad tai yra svarbu, jog, nes aišku, iš paskutinio ataskaitų TDO, kad yra kyla rimtų e, klausimų dėl darbo teisės pažeidimo Ekvadore ir manau, kad jos reikia kelti ir šiame kontekste. Ypač dėl e, teisės susibūrimų, dėl teisės į streiką ir panašiai. Tai yra labai svarbus elementas Antras dalykas. Pranešame apie problemas, kaip esamas tvaraus vystimosi skyrius veikia Kolumbijos ir Peru atveju, kaip veikia vidaus konsultacinės grupės. Todėl, jeigu prisijungia dar viena šalis prie laisvos prekybos sustarimo, reikia užtikrinti, kad neprisijungtų prie neteis prastos sistemos, prieš ją prisiminti reikėtų tas klaidas ir trūkumus ištaisyti. Tai aš pritariu tiems elementams pranešime. Ir pagaliau kaip Eurolato narė norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama mūsų santykiams su Latino Amerika. Ir aš džiaugiuosi tuo faktu, kad e, diskutuojame dėl santykių su Ekvadoru. Būtų įdomu, e, malonu, kad Latino Amerikos šalių darbo tarka šiame komitete būtų aktyvesnė Taigi džiaugiuosi šio pranešimu ir lauksiu tolesnių diskusijų. Ačiū. Eina. Gracias, presidente. Yo también quiero felicitar al. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pirmiausia pasveikinti pranešėją už e, rezoliucijos projektą. Ir be to labai malonu, kad dabar pasiūly, siūloma tokia rezoliucija ir kad Ekvadoras galės prisijungti prie priekybos susitarimo, kuris sudarytas su Kolumbija ir Peru ir tikimės, kad Ekvadoras greitai prisijungs. Na, o dabar dėl prisijungimo tai neturėtume vis dėlto kelti daugiau reikalavimų, negu kad jų buvo keliama jau e, toms kitoms valstybėms. Tvarus augimas, aplinkos saugos, aplinkos tvarumas yra labai svarbus klausimai. Ehm, e, jie turėtų išlikti. Kartu dar e, labai svarbus klausimas ir lyčių lygybės klausimas ir labai gaila, kad jis šios rezoliucijos projekte neminimas. Aš ketinu pateikti uh, pakeitimo pasiūlymą šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Manytume, iš tikrųjų labai svarbu, e, kad e, susitarimas Ekvadoro prisijungimo prie esamo susitarimo vyktų kuo greičiau ir kuo sklandžiau. Tad dabar pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad minimos e, žmogaus teisės, darbo, darbo teisės klausimai ir kiti svarbus dalykai. Tačiau norėtume pabrėžti, kad mūsų reikalavimai turėtų būti tam laipsniški. Mes turėtume nustatyti tam tikrus prioritetus atsižvelgdami į konkrečios šalies socialinę ekonominę sandarą ir tos šalies jau padarytų žingsnius. E, tai vėlgi po sustikimo su Ekvadoro ministrais nes šito susitiržimo tikslas ne vien tik tai skatinti priekybą, bet ir kartu prisidėti prie Ekvadoro e, vidaus e, ūkio augimo, e, socialinių sąlygų gerinimo. Ir kartu susitarimas tai priemonės kleisti mūsų pačių vertybės. Ir todėl mes turėtume uh, stengtis, kad tokie priekybos, laisvosios priekybos susitarimai prisidėtų prie neligybės šalinimo. Ir mes šiaip jau neturėtume vėlgi, ne, neturėtume elgtis kaip neokolonializmo epochos subjektai, kad turėtume kartu uh, pasisakyti prieš betodarišką miškų kirtimą e, šiuose šalyse. Ir todėl mes turėtume skatinti, kad e, tos valstybės kreiptų dėmesį į visus, vis, visas visuomenės grupės, į pažeidžiamiausias visuomenės grupės, kartu moter, moteris, moterų teisės. Tad e, kartu labai svarbu, kad e, vėlgi e, būtų užtikrintas skaidrumas dėl būtent dėrybų padėties. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar uh, norėčiau komisijos vardu žodį Jurgenson, Latino Amerikos skyriaus vadovui. Dėku. Ačiū labai Europos parlamento INTA komiteto iniciatyvai priimti rezoliuciją uh, Ekvadoro prisijungimo prie priekybos susterimo klausimų. Mes jau per pastaruosius metus e, iš tikrųjų nemažai dirbom rezoliucijomis minimais klausimais ruoždamėsi dėryboms. Dar norėčiau paminėti keletą rezoliucijos projekto elementų, e, kurie mums kliūva ir kur tikrai reikia sureaguoti. Antai, antrai, trečioj pastraipose pranešėjas štai ką siūlo. Jis teigia, kad ES ir komisija neturi pakankamų priemonių įgyvendinti veiksmų planus skirtus Kolumbijai ir Peru. Ir, ir, ir atkreiptas dėmesys į tai, kad Europos parlamentas e, nebuvo informuotas. Bet kita vertus komisija supranta, kad Europos parlamentui pirmiausia rūpi žmogaus teisų klausimai, sudarinėjant laisvosios prekybos susitarimus. Dar 2012 metais sureaguodami į Europos parlamento e, tiesiog skatinimą, mes padėjom, prisidėjom prie veiksmų planų skirtų Kolumbijai ir Peru. Be to, nus, kartu sudaryti tam tikri pagrindai, kurie apriepia daugelį, daugelį e, rezoliucijoje minimų dalykų. E, antai minimi e, žmogu, dialogai žmogaus teisų, kitais klausimais. Tai viena. Antra. Klausimas, kiek Europos parlamentas buvo informuotas kiek komisija padirbėjo. Tad aš turiu konkrečios faktinės medžiagos. Mes pranešinėjom aktyviai Europos parlamentui apie visą veiklą susijusią su šiuo klausimu, gavot įgyvendinimo ataskaitą, kartu reagavom Europos parlamento prašymus pateikti informaciją, antai 14 metų sausį, 15 metų sausį E, surengėm debriefingo e, vėlgi e, posėdžius kartu, tai buvo kai prieš vykstant į Kolumbiją ir Peru ir, ir kitom progom ir mes atsakinėjom į Europos parlamento klausimus. Ir gal, galutinė mūsų pastaba, 28 pastraipa, čia Europos parlamentas ragina kad, kad vėlgi pakomitečio posėdžių darbo tvarkės būtų pateiktos. Ta mes ir padarėm po paskutinio, po paskutinio sustikimo Bogotoje, birželio 28 dieną. Ir ir ten prie šito dokumento pridėjom visas darbo tvarkės iš pakomitečių, pakomitečių posėdžių. Tad mes dabar šiaip jau kitų, kitų posėdžių darbo tvarkės jau baigiam ir tikrai e, jas e, jums pateiksim. Bet visa tai rodo, kad mes Dėkoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tiesų visiems yra aišku, kad kalbant apie šitą pateiktą pranešimą iš 30 punktų, tai yra čia išdėstyta labai aiški darbo tvarkė, kur Europos parlamentoje atrodo, jog labai svarbu, svarbios temos tam, kad būtų ratifikuotas šis sus, e, sus, susitarimas. Aišku, kad e, mes neturime galimybės pasakyti apie konkretų kiekvieną punktą. E, reikia konkretizuoti mūsų darbą E, konkrečiais punktais ir e, noriu padėkoti visiems pranešėjams, ypač šešėliniam pranešėjui. E, trys dalykai buvo aptarinėjami. Tai yra veiksmų planas. Vienas buvo iš jų. Mes dabar išgyvename konkrečią istorinę situaciją. Ir jau faktiškai metus laiko mes tiesiogiai derame su Ekvadoru. Jie nenori jokių veiksmų plano. Jie e, reik, pra, pabandė rezoliucijoje atsižvelgti į e, tris punktus, kurie e, labai aiškiai pasako, kur yra e, e numatoma nauda. E, tam, kad e, ji būtų naudinga dabartinėje Ekvadoro situacijai ir kokius tolesnius dalykus jie turi įgyvendinti šio e, sustarimo rėmose. E, labai svarbu, kad visos darybinės pusės priimtų šitą susitarimą. Taip pat kitas dalykas, aš manau, kad mes turėtume įvertinti, kodėl Ekvadoras prisijungė prie šios susidarimo tik tai 2014 metais, juk Ekvadore vyksta nuolatinė ekonominė plėtra ir dabartinis perinktas e, prezidentas ir jo vyriausybė kurį laiką nenorėjo prisijungti prie sustarimo dėl e, vidinės E, socialinės ir politinės padėties, jie turėjo kitų prioritetų. Ir tai reiškia, kad reikia pripažinti e, skirtingus interesus abiejose dėrybų pusėse ir mes turime e, pripažinti savo dėrybos partnerių E, lygia teisę situaciją. Ir ateityje Europos Sąjunga e, sudarydama priekybos sustarimus su trečiosiomis šalimis turės atsižvelgti į e, ir savo piliečių interesus, bet ir į to regiono ar šalies piliečių interesus. Toliau trečias dalykas visada kyla e, vertinimo mastelio klausimas. Aš manau, kad mes turėtume tiesiog žvelgti į ateitį ir išsiaiškinti, kur mes e, galėtume pateikti aiškesnę informaciją ir įgyvendinimo priemonės įvardinti konkrečiau. Ir mes turėtume e, išsamei informuoti savo dėrybinius partnerius tam, kad jie ir, e, irgi labai aiškiai žinotų, kuo jiems toks sustarimas pastarnaus. O kalbant apie Ekvadorą, visai kartai kyla teisėtumo klausimas. Ir aišku, aplinkosaugos klausimas, žinome, kad Amazonės miškų klausimas visiems rūpi. Tad um, visi yra suinteresuoti tuo, kad šita gamta nebūtų e, naikinama ir kaip Ekvadoras galėtų prie to prisidėti ir nepaisant viso to vis tiek užsitikrinti ekonominę plėtrą. Taigi dėkoju ir e, pirmininkas tuo paskelbs terminus kas bus toliau daroma su šita rezoliucija ir kokiais terminais. Ačiū. Dėkoju. Dabar nepaskelbsiu terminą pakeitimams. E, terminas yra Liepos 17.12 valanda ir e, rugsėje 21.22 mes balsuosime. Ir dabar, e, kalbant apie priekybos santykius su Latinų Amerika, tai e, žinome, kad dėrybos vyks lapkričio 19. Labai dėkoju Jums už dalyvavimą. Dabar perėmėme prie šešto darbo tartis punkto. Tai yra E, kalbėsime apie Junktinių tautų e, konvenciją dėl e, sutartims grindžiamo investuotojų valstybių arbitražo skaidrumo. Ir dabar vyks videokonferencija. Ir jau kartą vyko nuomonių pasikeitimas su UNCITRAL generaliniu sekretoriumi. Ir e, dabar e, ta diskusija buvo labai svarbi, kai e, šiame kontekste, kai kalbama apie arbitražo procesą. Na ir dabar man labai malonu Jums pristatyti generalinį sekretorių, malonu Jūs čia matyti, dėkoju Jums už Jūsų kantrybę visame šiame procese mes šiek tiek užvilkinome laiką ir prieš suteikdamas jums žodį aš labai trumpai norėčiau pra, suteikti žodį pranešėjui, kuris papasakos apie konvenciją. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, così come lei ha ribadito. Ačiū pirmininkė, ponius ir ponai. Taip, jūs priminėt mums, kad per pastaruosius mėnesius mūsų komitetas plačiai aptarinėjo tarptautinės teisės mechanizmo e, klausimą, tarptautinės teisės mechanizmo, kuris, e, kuriuo vadovavimas investuotojų valstybių ginčių sprendime. Ir dabar atėjo laikas e, konstruktyviai pasidalyti mintimis apie tai su UNCITRAL generaliniu sekretoriumi mintimis apie tai, kaip būtų galima suderinti e, tarptautinės priekybos e, e, būtent taisyklės ir ypač ginčių sprendimo taisyklės. Ginčių sprendimo mechanizmas buvo plačiai aptarinėjamas parlamente pas, pastaruoju metu ir kartu skaidrumo klausimas su tuo susijęs. Taip, iš tikrųjų, skaidrumas yra labai svarbus dalykas tam, kad e, sektoriaus subjektai ir plačioji visuomenė geriau suvoktų, kaipgi priimami sprendimai per investuotojų valstybių ginčių sprendimą. Nes kartais, būn, kartais priimama per tokį ginčių sprendimą uh, sprendimai, kurie labai svarbus yra visuomeniai dėl, sakykime, visuomenės valstybės finansų ir panašiai. Tad e, tokiu būdu iš tikrųjų dabar tos siūlomos taisyklės prisidės prie šios ryties suderinimo. Na ir uncitral uh, siūlomos taisyklės prisidės prie skaidrumo didinimo. Tad manyčiau, komisijos ir UNCITRAL e, bendradarbiavimas e, galėtų prisidėti prie ginčių sprendimo sistemos ir geresnio skaidrumo joje sustiprinimo. Nes labai svarbu, kad e, E, ginčių sprendimai būtų atliekami deramai ir tokiu būdu tokios, tokia priemonė jau galioja, jau įtvirtinta virš 400 daugia šalių susitarimų. Tad manyčiau, mes kaip parlamentas turėtume irgi įdėti savo indėlį į investuotojų valstybių ginčio sprendimo skaidrumą. Mes turėtume siekti tam tikros pusiausvirus tarp dviejų šalių. Na ir čia jau nekarta šiame komitete e, buvo pasakyta, kartu buvo pasakyta E, dalyvaujant ir komisijos nariai Cecilijai Manstrop, e, tiesiog atvirai pasidalyti mintimis. Labai svarbu turėti tam tikrą priemonę, kuri būtų pripažįstama tarptautinėje teisėje ir tokia priemonė, kuri leistų Europos parlamentui ir šiam komitetui mąstyti apie priekybos politikos tam tikrus įvairius aspektus. Tad mes taip pritarėm minčiai turėti profesionalių teisėjų, tam tikrą kolegiją, teisėjų, kurie e, priimtų sprendimus ir kartu e, apeliacinę struktūrą numatyti šiuo atveju neužtenka vien tik tai tuščių tam tikrų šūkių. Mes turėtume mąstyti apie mm, tai, e, kad būtų užtikrinama mm, prieiga prie naudingos informacijos, prieiga prie suklausimų konkrečių dokumentų, kartu tokių dalykų kaip priimtų sprendimų viešinimo. Na ir e, taip, dabar klaus, e, suteiksim žodį sekretoriui. Ufik Jedzin. Labai ačiū. Dabar perskeliame į vieną ir kreipiamės ir ponas Rijal, prašom jums žodis. Labadiena, ar girdite mane? Ačiū ponios ir ponai, įdomu, malonu dalyvauti jūsų komiteto posėdėje tokiu būdu pastarą metą diskusijos dėl investicijų teisinės apsaugos, dėl investicijų e, ginčio sprendimo legitimumo e, nėra vien Europos reiškinys. Tai yra pasaulinės, pasaulio rūpintis klausimas. Nes e, daugia investicinių susitarimų ir investuotojų ir valstybių ginčių Vis daugiau šalių peržiūrima, peržiūrimas modelinės investicijos sutartys, o pastarai meto sustarimai sudaromi su nuostatėmis, kurios subalansuoja teisės ir pareigas tarp valstybių ir investuotojų ir užtikrinamas suderinimumas su kitais politikos tikslais, pavyzdžiui, e, įtraukiantis saugimas ir tvarus vystimasis. Taip pat panašu perinama nuo dvišalių sutarčių prie regionių, regioninių sutarčių. Tokie sustarimai turi sisteminį poveikį investiciniam režimui. Jie gali prisidėti prie esamo sutarčių landšafto konsolidavimo ar sukurti tolesnius netitinkamus, e, kurie persidengia su esamais investiciniais sustarimais. Noriu pateikti keletą žinių apie tai, ką dirba UNCITRAL. Kaip žinote, UNCITRAL yra komisija, kurią įkūrė Junktinių tautų generalinė asamblėja su įgaliojimais suderinti ir modernizuoti tarptautinę prekybos teisę. Tai yra, taip. Ir kaip tokia, UNCITRAL žinoma pasaulyje kaip kurianti moder... šiuolaikinės tai taisyklės, prekybos reguliavimui neutraliai, subalansuotai ir e, taip pat padeda valstybėms ir kitoms suinteresuotoms šalims suprantant, įgyvendinant, įgyvendinant, e, interpretuojant tuos standartus. Ypač arbitražo srityje Uncitral ženkliai tai prisidėjo prie to, kad būtų sukurti ir propaguojami tarpiniai standartai. Beveik universalaus taikymo New Yorko konvencija yra vienas toks pavyzdys. New Yorko konvencijos sėkmė, e, jos vis didėjantis naudojimas, rodo, koks svarbus yra arbitražas taikiai sprendžiant tarptautinius ginčius kaip ir e, arbitražo teisės aktų įgyvendinimas, e, remiantis ancitraus e, pavyzdinių įstatymų dėl tarptautinio komercinio arbitražo, kuris pateiktas 85 metais, po to 2006 metais atnaujintas ir naudojant plačiai ancitral arbitražo teisiklės. Ancitral ir toliau darbuojasi ginčių sprendimo srityje ir šiandien aš norėčiau trumpai papasakoti apie mūsų pastarojo meto darbą skaidrumo srityje, kuris kilo iš tos patirties, kurią Ancitral sukaupė šioje srityje. Vienas iš rūpešių investicijų arbitražo srityje yra tai, kad atitinkamos procedūros rezultatai visą laiką išlieka konfidencialus, netgi kai ginčas yra susijęs su viešo intereso dalykais ir tai kelia nemažai nuogastavimų, kuriais pasidalijo ir jūsų komitetas. Šiame kontekste Ancitral pradėjo e, darbas skaidrumo srityje, investicijų arbitražo srityje 10 metų spalio mėnesį ir po 3 metų 2013 metais skaidrumo taisyklės, e, o tiklas tai visas sprendimas yra Ancitral skaidrumo taisyklės investuotojų valstybių arbitražuose buvo patvirtintos. Skaidrumo taisyklės rodo fundamentalų pokytį nuo status quo, kuomet arbitražai vyko už uždarų durų, slaptai, netgi kai klausimai nusipelnydavo visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Per daug detaliai nekalbant, taisyklės, kai jos yra taikomas, numato procedūrinį režimą, kuris visuomeniai e, suteikia teisę susipažinti su ginčio dokumentais. Taisyklės taip pat numato atvirus klausimus ir na, kvalifikuotą teisę trečioms šalims e, teikti savo liūdėjimus yra numatytos e, aiškios apsaugos, e, apsaugoti konfidencialią informaciją. Na ir svarbiausia, taip subalansuojama, bandoma subalansuoti viešosius interesus, gaunant informaciją ir ginčio šalių e, interesų sąžiningai ir veiksmingai išspręsti jų ginčą. Patvirtinus skaidrumo taisyklės, kurios iš principo taikomos e, investicijų sustarimams sudarytiems po e, jų patvirtinimo. Anstrel pradėjo renkti konvenciją, kuri valstybėms ir e, regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms, kurios nori pasinaudoti skaidrumo taisyklėmis, veiksmingą mechanizmą tai padaryti. Ir viso to rezultatas buvo tai, kad 14 metų 10 gruodžio Junktinių tautų generalinėje asamblėje patvirtinto Junktinių tautų konvenciją dėl skaidrumo e, arbitražuose e, tarp investuotojų ir valstybių pagal sutartis. E, regioninio ekonominio integracijos organizacijų nuorada konvencija buvo įtraukta turint galvoje Europos Sąjungą. Ir tokiu būdu konvencija patirt, papildo esamas investicijų sutartis, kalbama apie suskavirumus susijusius įsipareigojimus. Pasirašus e, konvencija, valstybė ar regioninė organizacija pripažįsta sutikimą taikyti skaidrumo taisyklės, sprendžiant investuotojų ir valstybių arbitražo e, ginčius, kurie pradėti pagal esamas investicinės sutartis. Taip pat numatomas e, tam tikras lankstumas šalims, e, formuojant išlygas, tokiu būdu netaikant e, konvencijos konkrečioms investicijų sutartims ar konkrečioms arbitražo taisyklės, nes, o tik tai ant central arbitražo taisyklės. konvencija buvo pradėta pasirašinėti Portuise, Mauricijoje 2015 m. kovo 17 d. ir jie yra dabar prieinama tautų būstinėje New York'e. Iki šiandien konvencija yra viena, pasirašusi šalis 10 signatarių, skaitant kai kurias valstybės narės, Europos valstybės narės, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Švedija, Šveicarija, E, Junktinę karalystę, taip pat Kanadą ir Junktinės valstijas. Skaidrumo taisyklės e, numato, kad Junktinių tautų generalinis sekretorius e, vykdo depozitoriumo, paskelbtos informacijos depozitoriumo funkciją pagal skaidrumo taisyklių 8 straipsnį. Na ir atitinkamai informacija bus paskelbta paskelbta UNCITRAL tinklavietėje, o ES pareiškė pasirengimą finansiškai paremti skaidrumo registro įkūrimą ir jo veikimą, už ką mūsų komisija dėkoja. UNCITRAL skaidrumo standartai, tai yra skaidrumo taisyklės, konvencija ir skaidrumo registras Tai yra pastarėme rezultatai dirbant, denant daugiašalės pastangas reformuoti investicinį arbitražą. Čia atsižvelgiame tiek į viešosius interesus vykdant arbitražą ir šalių interesai išspręsti ginčius sąžiningai ir veiksmingai. Taip toliau prisidame prie suderintos teisinės sistemos sukūrimo, siekiant veiksmingai išspręsti tarptautinius investicinius ginčius. Apskritai e, tikimasi, kad Ancitral skaidrumo standartai ženkliai prisidės prie skaidrumo stiprinimo e, investuotojų ir valstybių ginčių reži, sprendimo režime. Ancitral skaidrumo standartai turi būti vertinami užsienio tiesiog investicijų kontekste kaip priemonė užtikrinti tvarų augimą. E, viešai pateikiant informaciją dėl ginčių, vykdant tokias investicijas, tai prisidama prie pasitikėjimo, kūrimo pagal esamą atraminę investicijų sistemą. Be to, tai yra svarbus žingsnis reaguojant į vis didėjančius iššūkius dėl tarptautinės investicijų teisės legitimumo ir arbitražo kaip patokio legitimumo. Antral skaidrumo standartai siekia sustiprinti viešai supratimą apie investicijų arbitražo procesą ir jo bendrą reputaciją. Galiu baigdamas pateikti keletą e, pastabų dėl e, investicijų režimo reformų. Šiandien norėčiau pabrėžti, kad Anstral darbas skirtas pagerinti arbitražo skaidrumą gali mm, nurodyti, nu, pagrysti kelią, e, kaip vykdyti kitas reformas šioje srityje ir prisidėti prie bendro investicinio režimo modernizavimo. E, reikia suprasti, kad šiuo metu yra daugiau kaip 3000 investicinių sutarčių maždaug 61 procentas e, investuotojų ir valstybės ginčių e, vykdomi ICSID pasaulio banko e, organizacija. New Yorko konvencija numato mechanizmą, kaip to, kitų arbitražų sprendimus įgyvendinti. Taigi čia kalbame maždaug apie 30 procentų tokių ginčių. Bet kokia reforma turi atsižvelgti į tokias esamas sistemas ir turi būti kuriama, turint galvoje bendresnį vaizdą. Tačiau ES ir jos valstybės narės negali to padaryti pačios vienos. ES masto sprendimą galbūt būtų galima rasti lengviau, tačiau e, be sutarimo su kitomis svarbiamis partnerėmis e, toks piragas būtų pusžalis priimant skaidrumo konvencijos požiūrio, reikia galvoti apie santykį tarp priemonės ar mechanizmo, kaip, pavyzdžiui, konvencija ir e, klausimus, kurie kyla. Skaidrumo konvencija paliečia procedūrinės prigimties klausimą, kuris dažnai, dažnai neminimamas esamose investicinėse susitarimuose, nes tendencijos skaidrumo link arbitražo procesuose yra pakankamai nauja. Ir nors tokios charakteristikos e, leidžia lengviau pradėti renkti, pradėti, pradėti renkti konvenciją, ar galime tai išplėsti e, į procedūrinės e, sritis, kurios jau numatytos jau dabar esamose investicinėse sutarimuose, dar reikia visą tai panalizuoti. Turint galvoje E, svetingos investicijų režimo struktūras, taip pat e, neseno visuomenės dėmesį šiems klausimams. Svarbiausias elementas būtų politinis e, atitinkamų šalių pasirengimas ieškoti konsensuso dėl esmės. Jeigu tai bus pasiekta, kaip kad buvo tvirtinant skaitimo taisyklės, panašus mechanizmas į skaidrumo konvenciją gali būti numatytas. Pavyzdžiui, pasiūlymai sukurti apeliacinį mechanizmą ar investicijų teismą. Gali būti įvairių būdų, kaip įgyvendinti tokią reformą. Vienas iš būdų būtų įtraukti tai į naują investicijų ar laisvos prekybos sustarimą, tačiau tai neturėtų beveik jokio poveikio investicijų arbitražui kuris pradedamas pagal e, gana didelį esamų investicinių sustarimų skaičių. Na, kitas požiūris galėtų būti sukurti atskirą instituciją, kurios užduotis būtų e, būtent atlikti tokius darbus ar galbūt būtų galima panaudoti esamus XID mechanizmus, kurios atitinkamai reikėtų pakeisti. Bet kokiu atveju užtruks nemažai laiko, reiks nemažai pastangų, kad būtų pasiektas sustarimas iš esmės. Ir e, iš tikrųjų e, reikia sustarimo dėl to, kad ar reikia tokio e, mechanizmo ir parinkti atitinkamą požiūrį. Problematiškiau gali būti tai, kad šiuo metu nėra daugia šalio forumo tokiai bendrai diskusijai. Nartinės diskusijos dėl iššūkių ir galimybių e, yra išsibarščiusios įvairiose tarptinėse regioninėse organizacijose ir ten aptariami įvairiausi klausimai labai bendrai. Bet kaip konkreti reforma reikalautų neutralaus formo, kur valstybės, regioninės ekonominės organizacijos, tokios kaip Europos Sąjunga, taip pat ir arbitražo institucijos kaip ICSID, e, e, arbitražo teismas, e, prekybos, tarminė prekybos rūmai ar kitos interesuotos šalis, pavyzdžiui, mokslininkai, praktikai, nevyriausybinės organizacijos galėtų kartu keistis nuomonėmis. Tai būtų pirmasis žingsnis ir aš manau, kad būtent čia Ancitral gali prisidėti prie šio proceso ką rodo organizacijos nuveiktas darbas skaidrumo srityje. E, labai ačiū už dėmesį ir mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Ačiū. General, Pone generalinė sekretoriau, labai ačiū už šitą išsamų pranešimą. Ar turėtumėte konkrečių klausimų? Pone Sikau, ponė, pona Sadė, ponė Šarker ir pona Šolc. Labai konkrečiai kalbėkite, nes laikas ribotas. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti generaliniam sekretoriui už tai, kad mums e, pateikėte tokią e, detalę įdomią kalbą. Aš e, nežinau, kaip e, Uncitral vertina pastaruosius ISDS pakeitimus. Ir taip pat pakomentuokite parlamento rezoliucijos balsavimą. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Ponas Sali, dėkoju savo kolegės uh, uh, Sandra Lunaček vardu noriu pasakyti. Dėja, jos čia nėra. Noriu užduoti klausimus ne mūsų kalbėtojui, bet e, komisijai. Nežinau, ar tai yra tinkama vieta, tačiau pasistengsiu. Ir po to turėsiu išeiti. O mūsų konsultantai, mūsų patarėjai, padėjėjai užrašys, ką jūs atsakysite. Kokį, e, e, e, kaip komisija mano, ar persidengia Singapūro sustarimas su Lisabonos sutartimi. Trečia, ar komisija, komisija dirba su Luksemburgo pirmininkaujančia valstybė, siekdami, kad konvencija būtų patvirtinta per metus ir taip pat koks yra komisijos vaidmo UNCITRAL siekiant e, sukurti tarptautinį investicijų e, arbitražą. Sandra Lūnas vardu pasisakiau. Ačiū. Marytė. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū už šitą inovatorišką video jungtį ir dėkojame UNCITRAL už pasisakymą. Mums labai svarbu nepamiršti daugia šalės sistemos, ypač kai kalbame apie investicijų apsaugą ir patobulinimus. Mes e, susitelkėme ties transatlantinės priekybos susita, partnerystės sustarimu. Jeigu pasižiūrėtume jungtinių tautų vaidmenį, tai būtų klaidinga apsiriboti tik tais tėtip, e, tačiau labai dažnai taip atsitinka ir aš suprantu, kad tai politiškai yra patrauklu, tačiau tai neįsprendžia tų susirūpinimų, kuriuos, kurie man kyla, ypač kai kalbame apie esamus 1400 e, dvišalių sustarimų, kuriuos turi e, Mm, Europos e, Sąjungą ir esa, juose esančius investicijų apsaugos straipsnius. Mano klausimas yra labiau e, skirtas visiems mums dėl mūsų atsakomybės Europoje. Noriu paklausti, ar teisingai aš žinau, kad turint omenyje, jog e, sausio mėnesį Europos komisija ėmėsi iniciatyvos užtikrinti daugiau skaidrumo ir leisti ES, ES e, ir mm, jungtinėms valstiems pasirašyti e, sustarimus, kurie užtikrintų desnį skaidrumą prie, e, ir prieimą prie dokumentų. Europos parlamentas E, ragino ir komisiją, ir mūsų Amerikos kolegas palengvinti prieigą prie informacijos. Jeigu panalizuočiau paskutinius e, skaičius, pamatytume skirtingas tendencijas tarp valstybių narių. Jeigu teisingai žinau, tik tai šešios valstybės narės pasirašė šitą skaidrumo iniciatyvą. Ar tai yra teisingi skaičiai? Galbūt galėtumėte e, patvirtinti tai. Bet kokiu atveju atrodo, kad šitas skaičius yra labai mažas, netgi jeigu ir daugiau e, kažkas pasirašė juos, e, tuos sustarimus pastaruoju metu. Ir mes turėtume daugiau kreiptis į savo pačių vyriausybės, tačiau jūs turbūt žinosite, koks e, yra pasirašysių valstybių narių skaičius šitą skaidrumo iniciatyvą. Helmutas Šolcas. Dėkoju už labai įdomią esamos situacijos apžvalgą. Mes visi turbūt sutinkame su tuo, kad yra spragų konvencijoje dėl skaidrumo ir investuotojai gali išvengti tam tikros informacijos pateikimo, e, kai kyla ginčas. Mes turėtume daugiau ties tuo susitelkti. Ir jeigu turėtume menį, kad tik tai šešios ES valstybės narės buvo šiandien informuotos, ap, e, šiandien, kaip šiandieną mūsų informavo, yra pasirašę šitą konvenciją, tai ką Jūs manote apie atsakomybę už tarptautinę prekybos investicijos politiką ir ES atsakomybę. Ar tai reiškia, kad pati ES nedalyvau šioje konvencijoje? Mes turime padaryti savo namų darbus ir paraginti visas valstybės narės prisijungti prie šios konvencijos. Kai mes aptarnėjame investicijų politiką bendrai, tai mes norime sukurti kažkokią tarptautinę instituciją, tarptautinį arbitražą. Kaip jūs žiūrite į tai? Ar, e, ar tas skaidrumas būtinas, nes investuotojai ir e, arbitražas labai dažnai reiškia didelius pinigus valstybės biudžetui. Ir bet kokią kompensaciją sumoka mokesčių mokėtojai. Taigi mano klausimas eina šią linkmę. Galbūt jūs galėtumėte kai ką papildyti. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Iš tiesų, e, komisija 207 straipsnių, pagal 207 straipsnį turi teisę pasirašyti šitą konvenciją, tik valstybės narės blokuoja šitą pasirašymą komisija. Dėkoju. Norėčiau pasakyti daugybę dalykų, tačiau laiko nėra, todėl e, kalbėsiu trumpai. Tai labai svarbi konvencija. Pirmoji sėkminga konvencija, kuri e, reformuoja tarptautinę investicijų teisę ir politiką. E, komisija pateikė pasiūlymą pasirašyti šitą sustarimą šių metų sausį. Šis sprendimas apima ir ES pasirašymą ir tam jas, ją turi įgalioti valstybės narės. Sprendimas dar nepriimtas, nebuvo įmanoma taryboje rasti sprendimą, e, rasti sutarimą šiam sprendimui priimti. Komisija tikisi, kad pasistumės į priekį greitai per Luksemburgo pirmininkavimą ir kad e, sprendimas bus priimtas, matysim, kaip bus. Yra visiškai aišku, kad ES pasirašys, pasirašytų. Tai svarbu ir ES energetikos hartijai ir taip pat valstybėms narėms, kaip buvo sakyta, jos dabar yra pasirašęs apie 1400 dvišalių esamų susitarimų. Ir taip pat tai labai svarbu dėl įvairių reformų, dėl tartautinio investicinio režimo. Tokia sistema užtikrintų, jog būtų gyventos tolesnės reformos. Tai tiesiogiai nėra susiję su Singapūro e, teismo byla. Yra tam tikrų jautrų dalykų, jie visi yra susiję su kompetencija ir tam tikrą prasme tai nėra tiesiogiai susijęs. Na, tai, tai nėra susijęs su Singapūro teismu ir aš tikiuosi, kad labai greitai sprendimas dėl to bus priimtas taryboje, kad parlamentas galėtų uh, suteikti sprendimą, e, sutikimą ES pasirašyti ir ratifikuoti šitą susitarimą. Mes norėtume pasistumėti į priekį labai greitai ir aš tikiuosi, kad mes sugrįšime į šį komitetą labai greitai. Ačiū. Dabar generalinis sekretorių e, trumpas atsakymas iš jūsų pusės. Labai ačiū. Kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau. Pirmiausia, buvo užduotas faktinis klausimas dėl to, kiek ES e, valstybių narių yra pasirašiusių šitą sustarimą. E, dabar yra šešios ir mes negalime siūlyti tolesnių veiksmų, tačiau be abejo mes e, labai pasisakytume už tai, jog šita konvencija gautų reikiamą nusipelnytą dėmesį ir reikia laiko, nemažai laiko, kad šie komercinės teisės tekstai būtų ratifikuoti ar pasirašyti. Kuo anksčiau pradėsime, tuo geriau. Kai kas siūlė, kad reikia padaryti namų darbus ES lygmenių. Mes e, sveikiname tokį teiginį ir aš tikiuosi, kad tiek e, valstybės narės, tiek komisija įsklaidys visus sunkumus ir netikrumus ir Tikrai e, neperdėsiu pabrėždamas, jog labai svarbu, jog Europos komisija ir valstybės narės imtųsi veiksmų. Europos e, komisijos veiksmų labai laukiama visame pasaulyje. Na, o buvo užduotas klausimas, ar užtenka skaidrumo. Aišku, ne. O kaip e, tai susiję su E, tuo projektu sukurti, įsteigti investicijų arbitražą, na, mums dabar yra per anksti komentuoti tokį Europos e, projektą. Tačiau šiame etape atrodo e, aktualus dalykas tai, kad jeigu šitas projektas bus daromas, tai jis bus sunkus, ilgas procesas ir E, reikės viską suderinti su jau egzistuojančiamis sutartimis. Tad, ponė pirmininkė, mes esame tuo labai susidomėję ir mes manome, kad nesvarbu, kas nutiktų su šiuo projektu, tai yra su tarptautiniu arbitražu. Dabartinė sistema turi E, pagerinama ir reformuojama, kad geriau funkcionuotų ir skaidrumo projektas buvo pirmasis etapas, tačiau ne vienintelis. Mes e, tik ką baigėme savo sesijos posėdį vienoje, kuris vyksta kasmet Mes e, e, sudarėme potencialų e, arbitrų elgesio kodeksą, mes jį dar detaliai turime išanalizuoti. Na, o kalbant apie apeliacinį mechanizmą, tai be abejo reikės atlikti labai detalų techninių aspektų tyrimą. Nepriklausomai nuo esamos architektūros, kuri apima ir New Yorko konvenciją ir 1965 metų ICSID konvenciją. Nesu tikras, kad e, buvo išanalizuoti visi su apeliacinio mechanizmo įsteigimu susiję aspektai ir ypač New Yorko konvencija. Mes dar tam negavome įgaliojimų. Tačiau be abejo vienas iš klausimų, kurio, kurį mes turėsime spręsti tam tikrų etapų, tai ar reikia a, taisyti esamą sistemą ir atnaujinti jos patikimumą. Visa tai gali įvykti kuriant šią naują instituciją ir mes labai atidžiai stebėsime šitą procesą. Na ir tuo aš norėčiau baigti savo pasisakymą. UNCITRAL yra forumas, kuris užsitarnavo savo reputaciją, dirbdamas su komerciniu arbitražu ir visai neseniai buvo suvokta, kad jo darbo poveikis investicijų ir arbitražo srityje ir jo svarba ISDS e, mechanizmui yra labai didelė. Mes esame pasirengę analizuoti šitą sritį, tirti ją kiek įmanoma geriau ir gauti savo valstybę atitinkamus įgaliojimus. Ačiū. Labai ačiū, ponė generalinė pranešėjau, e, sekretoriau. Ir dabar mūsų pranešėjas, ponas Siko. E, paskutinis kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už progą pakalbėti šiais klausimais. Ačiū kolegoms, kurie pasisakė, nes visos išsakytos mintis mums padės toliau gilintis į sistemą, kuri išties sudėtinga, bet kita vertus jau turim tam tikrą E, skaičių konvenciją pasirašysių valstybių narių ir tikimės, kad jų skaičius didės. Norėčiau paraginti pirmininkaujant į Luksemburgą, kad e, šis e, iš tikrųjų užtikrintų, kad būtų laikomasi uncitral čia dabar priimtų taisyklių per ateinančius metus. Pirmininkas, labai ačiū generalinį sekretoriau už tai, kad atvykot pas mus už tai, kad išdėstėt, e, pakalbėjot apie tai, ką, kas daroma jūsų e, forume. Dar kartą labai ačiū visiems sudalyvavusiems, prisidėjusiems prie būtent to, kad įvyko tokia puikia videokonferencija pirmą kartą mūsų komiteto istorijoje. Tad e, dar kartą labai ačiū vienai ir ačiū visiems ir baigiam aptarinėti šį klausimą. Ačiū.